Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, laba diena. Pradėkime darbą. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Yra pakeitimų darbo tvarkėje 27 punktas, kur kalbama apie keitimąsi nuomonėmis dėl laisvo piliečių ir įmonių judėjimo skatinimo, supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ES. Šio, purto, šio punkto svarstymas atidedamas. Toliau 23 punktas. Prašymas atšaukti parlamento nario Zarieno Puloso imunitetą. Šis punktas irgi atidedamas dėl pono Zarieno Puloso lygos. Tokie būtų pakeitimai, ar būtų kokių pasiūlymų ponas Kavada. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau keletą dalykų patikslinti dėl pono Uspaskich. Pirmasis yra toks, kad parlamento teisės tarnyba svarsto jo situaciją ir turime laukti teisės tarnybos išvadų. Ir antra, ponas Uspaskichas pats irgi dar pateiks kai kuriuos patikslinimus e, po pietų. Tie patikslinimai yra teisėto, teisinio pobūdžio ir bus atitinkamai pasiūsti komiteto pirmininkui. Dėkui. Mes turime laikytis žaidimo taisyklių. Ir turime rytoj balsuoti pirmoje dienos pusėje, kaip planuota. Aišku, galime prieš tai suteikti žodį ponui Uspaskichui, bet teisinės nuomonės nebereikia, nes jau turim pakankamai duomenų, kad galėtume priimti sprendimą. Dėkui. Uh, uh, that... Pirmininkas, aš suprantu, kad jūsų uh, nuomonės labai išsiskiria dėl pono Uspaskicho. Tai siūlote arba laukti teisės tarnybos nuomonės arba nelaukti. Tokios dvi skirtingos pozicijos. Aš ponios Regner išklausiau poziciją, jinai yra pranešėja. Aš manau, kad nėra labai gerai, jei Europos parlamento teisės tarnyba nori mums pateikti tam tikrų patikslinimų, o mes e, nelauktume to dokumento. Nes čia turime nepažen, nepažeisti nei procedūrinių aspektų, nei pono Uspaskicho teisių. Taigi aš išlaikau savo poziciją. Tai ar mes galime tada šį klausimą palikti iki ryt, ryto ir žiūrėti, kaip bus toliau. Kaip jūs norite, kad viskas vyktų pagal planą? Kad viskas būtų kaip turi būti. Nelabai supratau taip, kaip planuota? Norite viską palikti taip, kaip planuota? Pirmininkas, mes galėtume rytoj paprašyti, kad teisės tarnyba pristatytų, jeigu turi kažką naujo pristatyti, O kalbant apie mūsų darbo tvarkę, tai darbo tvarkėje e, šį klausimą paliktume taip, kaip jis ir planuojamas. Pone Regner, pranešėja, aš tik galėčiau patvirtinti, kaip supratau, kalbant apie darbo tvarkę, tai pirmininkė, jūs norite palikti viską darbo tvarkėje, kaip ir yra suplanuota. Taigi rytoj būtų tas punktas darbo tvarkėje ir teisės tarnyba galėtų tada pateikti savo komentarus. Aš neprieštarauju dėl to. Gerai, dėkui. Tai tuo būdu darbo tvarkę tvirtiname. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Mūsų bendras klausimas dėl ES institucijų skaidrumo ir atskaitomybės vyks 26 kovo nuo 9 iki 12.30 Jozef Antal salėje 4Q2. Tai tiek tik turiu pirmininko pranešimų. Toliau posėdžio protokolo tvirtinimas, jei niekas neprieštarautų tai tvirtintume posėdžio protokolus vasario 23-24 posėdžio protokolą, tada tvirtiname, jei nieks neturi jokių komentarų. Pirmininkė, dėl ankstesnio pasiūlymo. Ar 26 dieną tas, tas klausimas skirtas ES institucijų skaidrumui ir atskaitomumui, ar jis nesutaps su plenarinė sesija? 26 diena yra plenarinė sesija. Pirmininkas. Plenarinė sesija yra 25 kovo. Dėkui. Tai tada periname prie penktojo darbo tvarkės punkto dėl Teisingumo teismo statuto dalinio pakeitimo ir bendrojo teismo teisėjų skaičiaus padidinimo. Žodis Antonijo Marinho Epinto pranešėjui. Dėkui pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Kai tapau pranešėjas šią temą, pabandžiau išsiaiškinti, kokia čia mm, yra pagrindinė problema. Bendrasis teismas gauna daugiau bylų, negu kad gali išspręsti, negu kad gali sutvarkyti ir, ir tų bylų skaičius didėjo metai iš metų. Ir šią problemą reikia spręsti. Vienuoliktais metais buvo pateiktas pasiūlymas padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių nuo 28 iki 40, pridedant dar 12 papildomų teisėjų, bet tas neįvyko, nes taryba negalėjo sustarti, kaip nominuoti tuos papildomus 12 teisėjų. Šios problemos šaknis yra uh, tos, kad yra 28 valstybės narės Europos Sąjungoje ir atitinkamai 28 teisėjai. Buvo pasiūlytas sprendimas didinti teisėjų skaičių ne 12, o 28. Tai yra būtų dar 28 papildomi teisėjai ir kiekviena valstybė narė to būdu galėtų nominuoti savo dar vieną teisėją ir išspręstų problemą. Ir šis pasiūlymas mane suneramino. Lyginant su tuo pagrindiniu, pradiniu pasiūlymu padidinti teisėjų skaičių 12, atsirastų dar papildoma 16 teisėjų. Man tai atrodo keista. dabar siūlomas sprendimas kaip jau minėjau, yra vietoj 12 papildomų teisėjų nominuoti 28 papildomus teisėjus ir taip pat norima uždaryti specialų tarnautojų teismą, kurio įsteigimas buvo numatytas Nicos ir Lisabonos sutartise. Turime, aišku, neužmiršti, kad šis pasiūlymas yra naujas. Ir dėl nemanau, kad tai, kaip viskas yra siūloma, Nemanau, kad tas pasiūlymas yra logiškas. Čia susidaro įspūdis, kad mes siekiame tikslų, kad bandoma siekti tikslų nelaikantis įstatymų, o apeinant Ir čia dabar bandoma keisti tą pradinį teisėkuros pasiūlymą, padidinti teisėjų skaičių 12. Ir vietoj to siūlyti 28 naujus teisėjus ir uždaryti vieną teismą Tai šis pasiūlymas jau yra visiškai kitoks negu pradinis. Čia mes kalbame apie vieno iš teismų uždarimą. Vienuoliktais ir dvyliktais metais, kai šis pasiūlymas buvo e, paskelbtas, ir buvo konsultuojamasi, tai tada buvo konsultuojamasi tik tai dėl galimo teisėjų skaičiaus padidinimo 12 teisėjų, o dabar siūloma 28 teisėjais padidinti skaičių ir uždaryti tarnautojų teismą. Bet dėl to dalyko nebuvo konsultuojamasi, nebuvo organizuojami klausimai tą temą. Ir šis pasiūlymas yra, pirmiausia, tai labai brangus, brangus Europos Sąjungai, Europos mokesčių mokėtojams Kiekvienas teisėjas per metus kainuoja maždaug milijoną eurų. Šie sprendimai sunku bus tokį sprendimą patvirtinti. Visur karpomas biudžetas, pavyzdžiui, Portugalijoje mano valstybėje narėje biudžeto išlaidos labai mažinamos, o čia ES vietoj 12 naujų teisėjų norime 28 naujus teisėjus pasiūlyti. Kodėl nepadidinti pagalbinių darbuotojų skaičių kiekvienam teisėjui? kodėl negalime paskubinti teismo procedūrų. Jei pasižiūrėtume į JAV aukščiausią teismą, tai jie veikia mm, daug sparčiau, kaip ir Junktinių tautų žmogaus teisų teismas. Kodėl ES teismai negali taip veikti, pradedant kiekvieną bylą, būtų tada patiktas jos techninis ir teisinis įvertinimas ir tai ženkliai paspartintų bylos procesą. Kodėl negalime vertinti teisėjų darbo našumo, įvertinant, kiek bylų per tam tikrą laiko tarpą jis sprendžia teisėjas. Turėtume nustatyti tam tikrus našumo tikslus teisėjui. Pavyzdžiui, mano šalyje vienas teisėjas į metus maždaug 400 bylų sprendžia. O žmogaus teismo, jungtinių tautų žmogaus teisų teismas 47 teisėjams gauna 90 tūkstančių bylų per metus. Bendrojo teismo teisėjai kiekvienas per metus e, nagrinėja tik tai 26 bylas. kodėl tiek mažai bylų tenka vienam teisėjui? Aš manau, kad čia turėtume nustatyti objektyvius darbo našumo rodiklius. E, jei fabrikuose yra našumo reikalavimai, tai ir teismuose jie turėtų būti. Turim įvertinti, ką kiekvienas teisėjas padaro. pirmininkė, kolegos, jei norime iš tiesų pasiekti šių rezultatų, tai turime atlikti aišku poveikio vertinimą. Išsiaiškinti, kodėl tokia situacija atsirado. Ir šiame parlamente mes negirdėjome nei teisėjų, nei teismo pirmininko nuomonių. Ką jie galvoja? ES turi bendrąjį teismą, kuriame kaupėsi neišspręstos bylos, bet pirmiausia, galbūt išklausykime to teismo atstovų prieš skubotai primdami sprendimus. Taigi mano pasiūlymas būtų išklausyti bendrojo teismo teisėjo, aišku, pradedant nuo bendrojo teismo pirmininko, kad tiksliai suprastume, kaip geriausia spręsti tą problemą, kuri jiem kyla. Ar didinti teisėjų skaičių, ar didinti pagalbinių darbuotojų skaičių, ar didinti teisėjų darbo užmokestį, taip skatinant juos dirbti našiau. Tai yra be bazinio atlyginimo, kuris nustatytas teisėjam, jie tada gautų dar papildomą užmokestį priklausomai nuo išspręstų bylų skaičiaus. Taigi, pirmininkė, šie dalykai yra esminiai. Ir mes turime remtis pirmiausia tą informaciją, kurią išgirsime iš bendrojo teismo teisėjų arba bent jau iš jo pirmininko o tada visa kita informacija. Gerbiamas pirmininkė, aš turiu dokumentą, kurį pasirašė visi bendrojo teismo atstovai. Jis buvo parengtas prieš keletą, doku, prieš keletą mėnesių. 19 rugsėjo 14 metais ir tie teisėjai yra prieš tą pasiūlymą, kurį mes šiandien svarstome. Tai kodėl to dokumento mes anksčiau negavome, kodėl jis nepasiekė parlamento? Mm, šį dokumentą pasisakė, e, pasirašė prezidentas ir visi bendrojo teismo teisėjai. Šis dokumentas oficialiais kanalais nepateko į parlamentą, nepateko į mūsų komitetą. Aš tą dokumentą turiu, nes asmeniškai jį gavau ir noriu įsitikinti, ar tas dokumentas yra tikras ir ar čia mes neiname klaidingų kelių ir ar čia mumis nemanipuliuojama. Jei 28 teisėjai, jei planuojama 28 teisėjais padidinti e, bendrojo teismo teisėjų skaičių, tai daug pigiau būtų padidinti pagalbinių darbuotojų skaičių. Ir man labai įdomu, kodėl tas dokumentas, kurį pasirašė uh, bendrojo teismo pirmininkas ir teisėjai nepasiekė oficialiais kanalais Europos parlamento ar mūsų komiteto. Bendrojo teismo pirmininkas, kiek aš žinau, jam buvo e, grasinama, nežinau ar vyksta koks aiškinimasis, ar vyksta kokia drausminė procedūra, e, nukreipta prieš e, bendrojo teismo pirmininką ir kolegas dėl to, kad jie pasirašė tokį dokumentą. Aš, kaip pranešėjas, nesijausiu tinkamai atlikę savo darbą, jei neturėsiu galimybės išklausyti teismo pirmininko ir teisėjų. teismas yra teismas, kokias bylas benagrinėtų, ar mažus ieškinius, ar rimtus klausimus, bet šio laikinėje valstybėje teisėjų nepriklausomumas yra esminė vertybė. Čia mes kalbame ne tik apie išorinį, bet ir apie vidinį teismų sistemos nepriklausomumą. Taigi, pirmininkė, aš norėčiau, kad atsižvelgtumėt į mano išsakytas mintis ir, kaip jau minėjau, turiu dokumentą, kurį pasirašė bendrojo teismo pirmininkas ir e, visi teisėjai. Ir tas dokumentas pasisako prieš tą nuomonę, prieš tą pasiūlymą, kurį mes šiandien svarstome. Ir prieš mum priimant pasiūlymą, manyčiau, kad turėtume atlikti poveikio vertinimą, kad įvertintume visas galimas situacijas, visus galimus problemos sprendimo būdus. Manau, kad mes turime paprašyti, kad būtų suorganizuotas skubus klausimas, kuriame dalyvautų bendrojo teismo pirmininkas ir jo teisėjai ir niekas neturi teisės neleisti mūsų komitetui sužinoti, kokia yra bendrojo teismo teisėjų nuomonė dėl galimų reformų. Dėkui. Ačiū, ponia Hautala. Dėkoju, pirmininkė. Gana problemiška, kad mes e, šį klausimą spręsdami galvojame apie finansinius klausimus ir biudžetą. E, mano šalyje taip pat taup, vyksta taupimas ir tai yra taikoma ir teisingumo sektoriams, ir kitiems, ir mes kalbame apie valstybės legitimumo esmę ir gali nutikti taip, kad galimybė naudotis teismų paslauga gali būti atidėta arba tai gali reikšti ir jos nebuvimą. Ir e, reikėtų kalbėti apie 60 procentų skaičių, nes mūsų algoms tai irgi taikoma. Ir galbūt pirmiausia reikėtų kalbėti apie sutaupimus parlamente, su, sumažinant parlamento narius ar ne, narių skaičių, nes dėl tokių sprendimų gali nutikti taip, kad teismas turės per daug bylų, o dėl darbo našumo, ką minėjote, tai mano nuomonė bendrasis teismas yra praėjusiais metais e, priėmė sprendimus e, daugiau kaip 800 bylų, bet Dar yra 900 bylų, kurios ir regis nuo 3 iki 5 metų prireiks tam. Taigi manau, kad jau kas per daug, tai per daug. Mes su teisėjais aptarėme šį klausimą ir dauguma kolegų, kurie vyko į teismą, taip pat kalbėjo su teisėjais. Iš patirties galiu pasakyti, kad teismas jau peržiūrėjo savo vidaus procedūras ir e, svarsto įvesti teismo mokesčius tiems, kurie galėtų juos sumokėti, tokiu būdu būtų prisidėta prie finansavimo. Taigi manyčiau, kad pas teismas savo situaciją vertina labai rimtai Ir blogiausia yra tai, kad teismas neturi pakankamai išteklių ir kai kuriais metais e, bylos, bylų nagrinėjimas užtrunka taip ilgai ir taip sudėtinga tai daryti, kad reikintis papildomų priemonių siekiant užtikrinti teismo veiksmingumą. Net ir dabar yra tokių bylų, kai ieškovai prašo sumokėti už per ilgą bylos nagrinėjimą. Ir jeigu kalbėtume apie tokią galimybę ir jeigu tam pritartume ir jeigu taryba nuspręstų, kad reikėtų padvigubinti teisėjų skaičių, tai parlamentas turėtų peržiūrėti savo ankstesnius pasiūlymus dėl lyčių lygybės nes dabar jau įvestas reikalavimas, pavyzdžiui, jeigu kiekviena valstybė narėje paskiria du teisėjus, tai vienas iš jų turėtų būti vyras, kitas moteris. Ir manau, kad tuo met būtų puikia galimybė pradėti šią įgyvendinti tokią praktiką. Ir dar, kolegos, norėčiau jūs patikinti, kad tai atitinka mūsų ankstesnius nutarimus, ankstesnės pozicijas. Ačiū. Pone Zievka. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Vyko diskusijos ir anksčiau, pirmininkaujant Latvijai, jos buvo labai emocingos Ir tos diskusijos, kurios vyko, vertė mane susimastyti, ar nepadarėme klaidos. Leiskite jums priminti, kad ta reforma, apie kurią kalbame, jau sprendžiama pastaruosius dviejus metus. Ankstesniais metais parlamentas nekartą svarstė šį klausimą ir diskutavome su, su ponus Kūriu ir Europos teisingumo teismo, refu, teismo reforma yra būtina. Ir piliečiai, verslas vertina, kaip veiksmingai veikia Europos Sąjunga. Taigi, nenorėčiau dalyvauti atidedant sprendimą reformuoti teismą. Parlamente buvo parengta bendra pozicija su pirmininku Skūris. Ir keista, kad pranešėjas kalba apie kažkokį slaptą laišką e, dėl nepritarimo tam Tokių laiškų yra daug. Ir pagrindinis klausimas yra, dėl ko nesutariama. Bet norėčiau priminti, kad teismo pirmininkas, kuris labai aiškiai pasakė, kad bet kokia teismo reforma siekiant optimizuoti teismo veiklą bus e, priimtina ir jai pritars tribunolas. Taigi norėčiau užduoti keletą klausimų. Ar gavome atsakymus į užduotus klausimus? Visi gavome pirmininkos, kuris laišką, kuriame jis juodant balto rašo, kokia yra dabartinė Europos Teisingumo teismo situacija, o ji yra tragiška. Pradėkime nuo lėšų klausimų. Tikrai norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiai nariai. Tikrai jeigu teismas per daug kainuoja, tai gal ir parlamentas per daug kainuoja. Bet mes nesakome, kad mums reikėtų sumažinti narių skaičių, nes per daug e, lėšų išleidžiama tam. Ir ES turi sumokėti daug e, kompensacijų dėl to, kad sprendimai atidedami ir priimami bylos nagrinėjimos per ilgai. Mes kalbame apie šimtus tūkstančių. Taigi kaip reikėtų spręsti tą reformą, kaip reikėtų gyvendinti reformą. Galėtume dirbti dviejopai, padidinti teisėjų skaičių arba galėtume sukurti specializuotus teismus. Kodėlgi reikėtų daugiau teisėjų? Kodėl šis pirmasis sprendimas būtų labiau priimtinas? Akivaizdu, nes bet koks e, specializuotas teismas nėra veiksmingas, neveiksmingai dirba, kadangi teisėjams nepakanka bylų, nėra pakankamai bylų ir teisėjai negali priimti sprendimo dėl tų bylų, kurios yra nagrinėjamos bendrajame teisme. Taigi nereikėtų eiti tuo keliu. Dabar dėl pagalbinio personalo. Kas e, turėtų spręsti, priimti sprendimus dėl bylų darbuotojai ar teisėjai? Kartais teisėjai turi nagrinėti tokią bylą, kuri susideda iš tūkstančių puslapių bylos. Ir Ar teisėjas gali išnagrinėti 20 tokių bylų? Ar darbuotojai turi priimti sprendimus? Na, tai nelogiška. Teisėjai turi priimti sprendimus kartais ir dėl labai sudėtingų bylų ir jiems reikalinga turėti pakankamai laiko, taigi reikia daugiau teisėjų. dėl kito klausimo. Dėl bylų. Ar kai kurios bylos gali būti nesprendžiamos, netinkamos spręsti? Yra e, tokių bylų, tokia yra ES teismų sistema. E, pats procesas yra dinamiškas, e, esama skirtingų minčių ir dėl 12 teisėjų paskirimo jau priimtas sprendimas ir sakoma, kad parlamentas tam nepritarė, o tai reikštų, kad mes esame kvaili. Nes jeigu sakysime taip, sakome taip, o to ne, tarsi ko nors nežinome, o ko nežinome. Visai neseniai vykome į Luksemburgą. Ir dalyvavo, mes susitikome su vis, visų su visų kolegijų teisėjais ir visuomet išvados buvo tokios pačios. Reforma turi būti įvykdyta kuo greičiau. Ir visos trys institucijos dėl to susitarė. Dabar yra pateiktas pasiūlymas. Ir mes turėtume priartėti prie tos sėkmės ir mums nereikėtų atidėti tų sprendimų. Reforma yra būtina, na, o jeigu nesuprantate, ko nors užduokite klausimą ar sulauksite atsakymo. Ačiū, ponė Regner. Ačiū, pirmininkė. ilgai nekalbėsiu, labai daug klausimų pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams neužduosiu, bet pritariu kalbėjusiems prieš mane, nes jie paminėjo labai svarbius dalykus. Tai yra svarbi reforma, mes šį klausimą sprendžiame jau seniai ir daugiau nereikėtų to atidėlioti. Kodėl? Ogi todėl, kad Europos teisingumo teismo nariai nekartą galėjo užsakyti savo nuomonę ir dabar jau tikrai skubu priimti sprendimą. Norėčiau paminėti du aspektus. Pirmiausia, dėl papildomų teisėjų skirimo pagal jurisprudenciją reikėtų pasakyti, kad yra labai daug sudėtingų bylų, kurios laukia savo eilės ir mes ilgiau laukti negalime. Yra daug bylų, sudėtingų bylų ir demokratinėje visuomenėje labai svarbu, kad piliečiai pasitikėtų teismų sistema. Todėl reikalingas kompetentingas, veiksmingai dirbantis Europos teising, Sąjungos teisingumo teismas ir nereikėtų atsižvelgti į pranešėjo pasiūlytus dalykus, nes e, klausimo sprendimas vėl būtų atidėtas per ilgai. Ir norėčiau nepritarti tam, kad teisėjai nekartą turėjau galimybę išsakyti savo nuomonę ir daugiau su jais konsultuotis nereikėtų. Taip pat nereikėtų automatiškai manyti, kad visi nori dirbti konstruktyviai. Mums nereikėtų grįžti prie pat pradžių, reikėtų judėti pirmin ir pasiekti sprendimą. Pone Delvo. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mes visi pritarėme tam, kad ES reikia tokio teisingumo teismo ir tokio bendro teismo, kuris gerai veiktų, gerai funkcionuotų. Nes piliečių pasitikėjimas yra susijęs su tuo, kad jiems yra garantuojama prieiga prie teismų, prie teisingumo ir kad teisingumas yra įvykdomas per protingus terminus. Dėl teisėjų darbo našumo šis klausimas man labai artimas, kaip teisininkai iš tiesų labai sunku išmatuoti, vertinti tą teisėjų darbo našumą. Ir aš nedrįstu kelti klausimo dėl, tarkim, europarlamentarų darbo našumo, taip pat būtų labai sunku jį įvertinti ar išmatuoti. Kita vertus, po labai ilgų diskusijų, kurios vyko e, su Teisingumo teismo teisėjais ir bendro teismo teisėjais, man atrodo, kad jeigu mes norime pagerinti teisėjų darbo našumą, tai būtų naudingiau pratesti jų kadenciją. Nes pirmaisiais metais, kai jie yra nominuoti, kai jie pradės darbą, jie turi susipažinti su savo dusie, su uh, darbo aplinkybėmis, o kitais kadencijų metais jie nebegauda naujų dosie, nes jie negali, nes jie turi pabaigti jau pradėtus dosie, pradėtas nagrinėti bylas. Papildomų jiems nebeduodama pas, paskutiniais kadencijos metais. Ir per pasirausius metus bendrojo teismo darbas tikrai pagerėjo. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie reformą. Mano nuomonė, Mes nesame diskutavę apie reformą, mes tik kalbėjome apie būtinybę padidinti teisėjų skaičių. Parlamentas 2014 sudarė susitarimą, tai yra sutarė tarpusavę, kad reikėtų padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių. Tuo metu visi pritarė tam, kad reikėtų 12 papildomų teisėjų e, bendrajam teismui. Tačiau viskas darosi, da, pasidarė viskas labai sudėtinga, nes valstybės narės negalėjo tarpusavėje susitarti dėl tų 12 teisėjų papildomų nomikavimo. Ir jeigu būtų susidariusios valstybės narės, šiandien mums nebereikėtų grįžti prie šio klausimo ir turėjau diskutuoti. Nežinau, kaip reikėtų įtikinti valstybės narės elgtis protingiau, tai yra tikrai didžiulis iššūkis prieš mus iškilęs. Dabar man susidaro įspūdis, oficialiai ir neoficialiai pasikalbėjus su teisėjais, kad dabar pateiktas pasiūlymas vėlgi netiekė vilčių, nepavyko susitarti dėl 12 teisėjų, tai dabar bandoma pasiūlyti, kad dvigubai būtų padintas teisėjų skaičius. Visi galbūt pritar, sutiktų su tuo, kad dvigubai padinti teisėjų skaičių būtų perlenkimas, reikėtų padiskutuoti su taryba. Galbūt reikėtų vis dėlto pasitenkinti tik 12 papildomų teisėjų skaičiumi. Kaip reikėtų elgtis, ar mes turime visko blokuoti, nes manome, kad valstybės narės nesugeba susitarti? Taigi toks yra klausimas, ar mes norime pritarti tam pasiūlymui, kuris atrodo mums yra geras, bet reikia įvertinti, kokią kainą turime sumokėti už tai. Teisingumo teismo pirmininkas pirmame etape siūlo pirm, padidinti 12 e, teisėjų skaičių bendro teismo teisėjų, o toliau bendrojo teismo e, teisėjų skaičių padidinti dar 20 padidinti, kad tai pasiektų 23 teisėjus. Mes tiesiog turime nutarti, kokios pozicijos Europos parlamentas laikysis valstybių narių atžvilgių, kad jos galėtų rasti labai realios, labai aiškios problemos sprendimą dėl vienos iš ES institucijų. Aš nemanau, kad reikėtų nuo pat pradžių pradėti visą analizę, nes analizė jau yra atlikta praeitie ir pasiektas bendras sutarimas, jog reikia padidinti bendro teismo teisėjų skaičių. Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, pabandykime žengti vieną žingsnį tinkamą kryptimi ir palaipsniui spręskime šią problemą. Ačiū. Mr. Kabada. Ačiū, ponas Kabada. Ačiū, pirinkė. Klausydamas ponios Dėvoko pasisakymo, aš pagalvojau, ar būtų techniškai įmanoma išspręsti šią problemą. Taip, reikia bendram teismų papildomų teisėjų ir mes esame nusiteikę palankiai e, spręsti šią problemą, jeigu bus nuspręsta kalbėti apie bendrąją teismo reformą, bendro teismo reformą. Aš kol kas nežinau, kodėl mm, nereformuojamas teismas, valstybių narių vyriausybės negali susitarti. Ir reikėtų tokią situaciją rasti, kad e, visos šalis iš to laimėtų, gautų naudos. Atsižvelgti, kai į teisėjų skirimą, Ir vis dėlto tikrai yra neprotinga, kad piliečiai turi laukti dviejus, trijus metus, kol bylos yra išnagrinėjamos. Tai tikrai neprotinga. Ačiū toliau, ponas. Kas? Ponas Grisa, ponas. Taip, visi sutinka, kad mums reikia reformos. Mums reikia ES teisminio mechanizmo reformos. Tačiau esminis klausimas yra toks, kokia ta reforma turėtų būti. Vien padidinus teisėjų skaičių Ar tai leis išspręsti mūsų pačias sudėtingiausias problemas? Realybėje yra deficitas teisinės apsaugos ir teisminių sprendimų peržiūros deficitas europinių lygių. Ir tai silpnina Europos, Europinės teisės veiksmingumą apskritai ir ypač Europos pagrindinių teisių hartijos veiksmingumą. Mums reikia geresnio ir veiksmingesnio gyvendinimo, visų pirma, tos hartijos gyvendinimo. Ir tai yra susiję visų pirma su galimybė e, taikyti teisių gynimo priemonės. Visų pirma, Europos teisingumo teisme, bet taip pat užtikrinti teisėjų nepriklausomumo garantiją, teisėjų, kurie dirba tame teisme. Kalbant apie pirmą problemą, mums reikėtų supaprastinti, palengvinti prieigą prie teisingumo ypač profsąjungom suteikti galimybę e, kreiptis į teismus, kad būtų galima tinkamai kvestionuoti įvairių priemonių validumą, teisėtumą priemonių, kurios išplauka iš ES, tarybos, ES komisijos ir taip toliau. Dėl antros problemos mums reikia sustiprinti teisėjų nepriklausomumo garantijas tokiu lygiu, kuris bent jau prilygtų teisėjų garantijų lygiui teisėjų, kurie dirba žmogaus teisų teisme, Europos žmogaus teisų teisme. Todėl reikėtų drausti pakartotiną skirimą į teisėjo postą to paties asmens procedūros turėtų būti suvienodintos teisėjų skirimo e, visoms valstybėms narėms. Ir tai turėtų būti pritaikyta prie tų reikalavimų, kurie yra nustatyti ir kurie galioja Europos žmogaus teisų teismo teisėjams. Todėl mes nesame pasirengę teigiamai balsuoti už kokį nors bendrojo teismo teisėjų skaičiaus didinimą ar pirmos instancijos teismo teisėjo ar teisingumo teismo teisėjų skaičiaus didinimą, mes nepritartume jokiam teisėjų skaičiaus didinimui, kol nebus užtikrintos teisėjų nepriklausomumo garantijos, kol tai nebus sustiprina, sustiprinta įvedus e, sutarčių peržymo priemonės. Pone Autola, prašau. Pirmininkė, norėjau pateikti tam tikros informacijos. Naujos agentūros taip pat ketina padidinti bylų skaičių, bylų, kurios bus teikiamos teismams. Yra susirūpimas, kad tam tikram etape uh, E, cheminių medžiagų agentūros tam tikri sprendimai sukėlė daug apeliacinių skundų ir panašu, kad teismas patirs dar didesnį darbo krūvį. Šimtas tūkstančių bylų yra susiję vien su sankcijomis Rusijai. Galbūt 2011 metais, kai pirmą kartą buvo iškelta ši problema, teisėjų, prašomų papildomų teisėjų skaičius buvo 12. Ir tuomet buvo 2009 ir 2010 metų statistika naudojama. Tačiau mes turėtume pasižiūrėti, kaip tas mm, darbo krūvis kito pasraisiais metais. Tikrai labai padidėjo darbo krūvis, dėl to 28 teisėjų skaičius tikrai yra visiškai pagrystas. Ačiū, ponas Marinio Lapintų, prašau. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Aš manau, kad mums dabar reikia išsamios reformos. Europos Sąjungos e, teisminės sistemos reformos. Ir ta reforma turėtų apimti teisėjų skaičiaus padidinimą proporcingai su tais pokyčiais, kurie įvyko Europos Sąjungoje. Labai sunku teisėjai likti nepriklausomu pirmosios kadencijos metu, nes jis turi įgyti reikiamos patirties. Jeigu pasižiūrėtumėt į Europos teisingumo teismą arba Portugalijos teisingumo Portugalijos konstitucinį teimą, tai tendencija yra tokia, kad teisėjų skaičius didėja. Ypač, kai kalbama apie antrą kadenciją. Išklausęs tai, kas buvo pasakyta, e, noriu štai ką pridurti. Jeigu mes norime pritarimo Europos teisingumo teismo pir, pirmininko Tai bendrasis teimas turi 50, jį sudaro 56 teisėjai ir kiekvienas iš jų turi labai didžiulį dar neišnagrinėtų bylų skaičių, virš tūkstančio. O Europos e, žmogus teisų teismas 47 teisėjus turi ir 90 tūkstančių bylų. Ką norėčiau pasakyti ponui Delvol? Nereikia bijoti kalbėti apie darbo našumą, tai yra kriterijus, kuris taikomas vertinti bet kokį darbuotoją. Ar tai būtų Respublikos prezidentas, ar parlamento narys, ar teisėjas. Darbo našumas tai yra darbo rezultatas. Tai yra darbo rezultatas darbuotojo ir kaip uh, šio parlamento narys aš tikrai neprieštaraučiau, kad būtų vertinamas mano darbo našumas. Dėl kitų pasisakiusių narių. Aš dabar dirbu šiam parlamentui, aš sustabdžiau savo darbą kaip teisininkas, kai tapau Europos parlamento nariu, nes aš manau, kad tai yra nesuderinima vienoje vietoje e, kurti teisės aktus, o kitoje juos taikyti kaip teisėjai. iš tiesų labai pavojinga tokiems e, asmenims kaip, kaip aš turėti privačius klientus ir dalyvauti teisinėme procese, nes mes jau dalyvavome prosąjungos teisėkuros procese. Mes turime e, pasižiūrėti, koks yra vidurkis bylų skaičiaus, kuris tenka vienam teisėjui. Pavyzdžiui, Portugalijos teisėjai jau daugelį metų tvirtino jog jie turėtų turėti labai aiškes darbo našumo gairės, tai yra kiek bylų turėtų išnagrinėti per metus. Ir bendraime teisme tikrai daugiau nei 25 bylos tenka vienam teisėjui. Dėl 2015 metų 147 bylos dar nėra išnagrinėtos iš praėjusių metų bendraime teisme. Dar 200 bylų papildomai gauda ir per tris mėnesius šiais metais bendrasis teismas jau išnagrinėjo daugiau nei 70 bylų iš tų, kurios buvo papildomai pateiktos. Galime padaryti tokią išvadą. Jeigu norime gauti tokių pačių rezultatų, gerų rezultatų, negalime to siekti tomis pačiomis sąnaudomis. Reikia didinti teisėjų skaičių, nes didėja darbo krūvis. Visų pirma, negali to nuspręsti vien teismas, tai yra bendras sprendimas ir jame turi dalyvauti Europos parlamentas, dėl to ir nagrinėjame šį klausimą. Taip pat mūsų atsakomybei tenka, taip pat ir mūsų atsakomybei tenka šis sprendimas. Tai yra bendras sprendimas, mes turime pateikti savo nuomonę. Mus išrinko ES piliečiai ir mes priemame kartu sprendimą su ES ministrų taryba. Mes esame viena iš demokratinių ES institucijų, nes esame tiesiogiai išrinkti slaptų balsavimo. Mūsų išrinko Europos piliečiai, ES piliečiai. Dar vienas dalykas – yra svarbus. Vis dar yra vėluojama ir vilkinamas bylų nagrinėjimas teismu, teismuose. Ar žmonės nusipelno kompensavimo už tai, jeigu jie gali rodyti, kad jie patyrė e, e, žalą ar nuostolį? Tai yra, to, tie žmonės turi pateikti įrodymus, kad jie dėl tokio vilkinimo bylų nagrinėjimo patiria nuostolių ar žalos kad būtent bendrojo teismo vėlavimas nagrinėti bylus, bylas gali sukelti nuostolius. Čia reikia išnagrinėti tikrąją situaciją. Ir kai kalbama, kad padidėjo bylų skaičių, kartais naudojami net, net tie argumentai. Kolega Kievski kalbėjo, jog buvo pasiūlymas mažinti teisėjų skaičių. Vienintelis pasiūlymas, kuris yra ant stalo, kurį nagrinėme, yra didinti bendrojo teismo teisėjų skaičių, nemažinti. Ir aš pakartosiu, ką anksčiau sakiau, mes dar neturime tinkamo pagrindimo iš bendrojo teismo. Visų pirma, iš teismo pirmininko. Mes neslaukėme jo argumentų. Galbūt jie yra patenkinti tą situaciją, kurioje dabar, gal jie jaučiasi visai saugus. Gal jie baiminasi, jog bus didinamas bendro teismo teisėjų skaičių. Ir tai man kelia susirūpinimą kaip piliečiui ir kaip Europos parlamento nariui. Man tikrai rūpi tai, kad mes kol kas neišgirdome jokios nuomonės, jokios pozicijos nei iš e, teismo pirmininko, nei iš bendrojo teismo teisėjų. Mes svartome situaciją, kuri kuri galbūt nėra visiškai tikra. Mes pirmiausia turime išklausyti teisėjų ir turime įsigilinti, suprasti dabartinę situaciją ir pasirengti tolesniems žingsniams ateityje. Turime Lisabono sudartį, turime Nicos sritį, kur kalbama apie specializuotus teismus, kaip ES teisminės sistemos sudėtinę dalį. Norėčiau pasakyti štai ką specializuota teisminė sistema yra veiksmingesnė, efektyvesnė, teisingesnė. O tai, kas vyksta dabar, mes tarsi veikiame prieš Lisabonos ir Niso sutartis. Tarsi toldami nuo to vienintelio specializuoto teismo, kuris yra įsteigtas Europos Sąjungoje. pasiūlymas, kurį svarstome, yra dvigubai padidinti bendrojo teismo teisėjų skaičių. Aš nepritariu tam požiūrį, kurį išdėstė kolegos, sakydama, kad pirmiausia mes pritarėme tam, po to nepritarėme. Tarsi nesisprendžiame. Tai netinkamas būdas spręsti šiam klausimui. Visų pirma, turime mes pasakyti tvirtą. Taip, galime pritarti papildomam dvylikai teisėjų, Ir jeigu staiga sakome ne, kad būtų padidintas 28 teisėjais e, bendrojo teismo teisėjų skaičius, kaip tuomet tai atrodys? Tai prieštaringa pozicija. Mes turime išsamei išnagrinėti teisinius, politinius klausimus ir pasistengti, kiek galima sažiningiau išspręsti šią problemą. Turime subalansuoti mūsų pozicijas. Ką pasakė ponia Dala? kai jinai kalba apie vienodą vyrų ir moterų teisėjų skaičių. Taip, galėčiau tam pritarti šią idėją. Gerbiu jos nuomonę. Bet iš patirties šioje srityje norėčiau štai ką pasakyti. Portugalijoje teisėjų institucijoje, apskritai teis, teisėjų yra daugiau moterų Portugalijoje negu vyrui. Aš noriu pasakyti štai ką. Šis parlamentas, mūsų parlamentas turi dalyvauti bendro sprendimo procedūroje. Bet iškila klausimas, ar tikrai mes norime, kad būtų papildomai skirti 28 teisėjai, ar tikrai reikia 28 teisėjų, ar tai pagrystas reikalavimas. Prieš metus sakėme 12 pakaktų, o dabar jau 28 teisėjai yra pasiūlymas nes taryba negalėjo susitarti, kiek valstybės narės negalėjo tarpusvėje susitarti, kiekviena valstybė narė nori turėti papildomą savo teisėją. Ir tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai turės milijonus mokėti kasmet, o mes rinkimų metu į Europos parlamentą pasižadėjom rinkėjams, kad elgsimės taupiai, ekonomiškai. O vis dėlto 28 teisėjų sprendimas tikrai kainuos milžiniškai, vien dėl to, kad valstybės narės negali tarpusavėje susitarti. Čia mes turime tarti tvirtą žodį, turime aiškiai įvertinti, ar reikia 28 papildomų teisėjų. Dar kartą pasikartosiu, mes dar negavome bendrojo teismo teisėjų nuomonės. Manau, kad patys teisėjai kol kas nenori pasisakyti, jie tiesiog bando apginti savo poziciją, savo dabartinę poziciją. Ačiū. <clears throat> Dėkoju dėl pasiūlymo išklausyti bendro teismo teisėjus. Kaip toliau turėtume apskritai dirbti? Manau, kad koordinatoriai rytai, rytoj turėtų aptarti šį klausimą. Nes pats klausimas yra labai sudėtingas, komplikuotas ir reikia sutarimo tarp koordinatorių. Jeigu pritartumėt tokiam mano pasiūlymui. Norėčiau pasakyti dėl ponios Hautala, buvo bendrai plačiai išplatinta informacija kad žmonės laukia 3-5 metus, kol bendrasis teismas išnagrinė bylas ir priima sprendimus. 2014 metais vidurkis buvo 23,4 mėnesiai, tai yra mažiau nei, dėl, nei dviejį metai. Galbūt mes neturime visos tikros informacijos, galbūt ta plačiai paskelbta, paskleista informacija netitinka tikrovės. Pone Regner, kurios dėja šiuo metu čia nėra dabar, ji mums pasakė, kad nieko naujo negalime pasakyti. Galbūt jūs geriau informuojate negu aš, bet ta informacija, kad bendrasis teismas nepritarė siūloma informacija, man tai yra visiškai nauja. Ar gali tai būti? Man tai yra tikrai labai naujas dalykas, netikėtas dalykas. Gal ponė Dėlvo nori ką nors pridurti? Aš norėjau pridurti, kad tekste nėra numatyta, jog 281 straipsnis nenumato, kad reikia, kad reikia bendro teismo teisėjo nuomonės, reikia konsultuotis tik tai su teisingumo teismu. Jis turi pateikti nuomonę ir pasiūlymą, būtent teismo nuomonę. Teisingumo teismo nuomonė yra svarbi parlamentui ir tarybai. Taip, žinoma, yra ir kitų pasiūlymų. Pirmosios instancijos bendrajame teisme, bet iš tiesų teisingumo teismas turi pateikti nuomonę. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad tai taip pat yra klausimas, kurį tarpusavė teisėjai turėtų išnagrinėti mes turėjome oficialų vizitą Luksemburgė, surinkėme ten posėdį, išklausėme visų teisėjų nuomonės, tai buvo tiek teisingumo teismo teisėjai, tiek bendrojo teismo teisėjai. Ir vienintelė nuomonė, kurią mes išgirdome, tai buvo teisingumo teismo pirmininko nuomonė. Ir tikrai nebuvo išsakyta kažkokių išsiskiriančių nuomonių. Taip kaip, institu, kaip institucija mes palaikome kontaktus su kitomis institucijomis. Bet galiausiai iš institucijos turi išplaukti ir būti patikta viena pozicija. Tai yra teisingumo teismo pozicija. But shortly, yes. Mas, é, eh, é, eh, eh, cara colega Delvo, é óbvio que a posição. Ponia Delvo, Taip, teisingumo teismas pats turi priimti tą bendrą poziciją, bet kodėl mes negalėtume išklausyti bendro teismo, bendrojo teismo teisėjų ir darbuotojų? Ar čia yra problemų? nes regis daromas labai didelis spaudimas, kad mes neišklausytume tų žmonių, kuriuos tiesiogiai liečia ši problema. Aišku, mes galime ir neformaliai jų išklausyti, susirinkti iš jų informaciją, tada apgalvoti ir priimti sprendimą. Bet jei mes atmetame idėją surenkti klausimą, kuriame dalyvautų bendrojo teismo pirmininkas ir teisėjai, tai toks pasiūlymas mane labai neramina, nes mes to būdu neišklausysime tų žmonių, kuriuos labiausia šis sprendimas lies. Okay. Mm, gerai. Ar pranešėjas galėtų susitikti su šešėliniais pranešėjais Strasbūrė 28 balandžio? Taip. Taip net jei ne Strasbūrė, tai Briuselėje galbūt galėtume tokį susitikimą suorganizuoti. Pirmininkas pasiūlymas būtų 28 balandžio tokį susitikimą suorganizuoti, o tada tą savaitę mes būsime Strasbūrė. Taip, iš esmės, kodėl ne, aš tikrai pabandysiu tokį susitikimą suorganizuoti. Gerai, tai tada toks bus mūsų tolesnis žingsnis ir su koordinatoriais. Tada aptarsime šį klausimą. Tai toliau eikime dabar prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimo projektas skirtas neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos apsaugai nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Pone Legrip, pranešėjas. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Trečią kartą mes keičiamės nuomonėmis dėl direktyvos pasiūlymo, dėl neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos, komercinių paslapčių apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Pranešimą pateikiau 10 vasario mūsų komitetui. Jau tris savaitės yra mano pranešimas visomis kalbomis, taigi jeigu norėjote, galėjote pasiskaityti šį pranešimą. Ir čia aš pabandysiu e, atkreipti dėmesį į pagrindinės mano pranešimo mirtis, e, mintis jau esu sakiusi, kad palankiai žiūriu į direktyvos pasiūlymą, kurį pateikė Europos komisijos tarnybos. Mano nuomonė, tas pasiūlymas yra puikus pagrindas darbui, bet jį reiktų papildyti, patikslinti, kad galėtume užtikrinti didesnę pusiausvirą ir iš tiesų užtikrinti, kad komercinės paslaptis ir praktinė patirtis būtų iki galo apsaugotos. Ir neteisėtai e, tokia informacija nebūtų skleidžiama. Pagrindinė mintis yra sukurti tokį, tokią bendrą europinę e, teisinę sistemą, kad komercinės paslaptis būtų vienodai suprantamos ES ir e, ginamos. Ir tai įmonėms e, garantuotų didesnį techninį, e, te, didesnį teisinį aiškumą, e, saugant tokią informaciją ir keičiantis ją. Ja turime e, neužmiršti, kad mes esame 21 amžiuje, skaitmeninėje visuomenėje ir turime siekti užtikrinti pasitikėjimo ir saugumo atmosferą. Ypač turint galvoje inovacijų sritį. Šis direktyvos e, projektas e, siūlo civilinės teisės priemonės, kuriomis būtų užtikrinamas, uh, užtikrinama uh, komercinių paslapčių ir praktinės patirties apsauga. Ir uh, komisijos pasiūlyme yra numatyta, numatytos tos apsaugos ribos. Čia bent jau aš įsivaizduoju, kad pakankamai aišku iš to pasiūlymo, kad įmonės turi laikytis skaidrumo reikalavimų, perdodamos informaciją viešosiom įstaigom ir toks informacijos perdavimas turi būti saugomas, apsaugotas. Jei čia kalbame apie viešuosius pirkimus, kurių metu įmonė pateikia konfidencialią strateginę informaciją, kad tiksliai atsakytų į klausimus, kurie pateikti viešajame pirkime, kurį organizuoja viešosios įstaigos, tai tos viešosios įstaigos turi užtikrinti tokios konfidencialios informacijos, kurią pateikė įmonė apsauga. Ir tas atsispindi penktame pakeitime, kurį aš pateikiu, tai yra, kad reikalaujama, kad viešosios įstaigos laikytųsi konfidencialumo reikalavimo ir tas taip pat numatyta trečiojo straipsnio trečioje dalyje. Taip pat aš sėkiau, kad šiame komisijos pasiūlyme būtų panaikintos tam tikros spragos, kurias aš mačiau antrame, trečiame ir ketvirtame straipsniuose, kur kalbama apie komercinės paslapties apibriešti ir jų apsaugą. Aš siūlau, kad tokia apsauga būtų užtikrinta trejų metų laikotarpiu, o komisija savo pasiūlymą siūlo, e, savo pasiūlymę siūlo tokią apsaugą užtikrinti ne mažiau kaip vienerius ir nedaugiau kaip dviejus metus. O mes siūlome trejų metų laikotarpį Ir tada tų trejų metų, manau, pilnai užtektų parengti visus reikalingus dokumentus. Kai kalbame apie teisių gynimą. Taigi mes siūlome ilgesnį laikotarpį ir tai leistų taip pat e, mm, išvengti to geresnių sąlygų ieškojimo tarp valstybinių mastų. Ir čia mes kalbame apie kiekvienos valstybės narės civilinės ir komercinės teisės sritį. Taigi kiekviena valstybė narė savo civilinėje ir komercinėje teisėje turi nustatyti, kokia praktika yra neteisėta, kokia veikla šioje srityje yra neteisėta. E, įmonės susiduria su neteisėta konkurencija ir norima, kad tam tikros išimtis, kurios numatytos ketvirtame šios direktyvos pasiūlymo straipsnėje, neleistų imtis neteisėtos komercinės veiklos. Ir aš dėl to siūlau atitinkamą 17 pakeitimą. Taip pat noriu pasakyti, kad šis direktyvos pasiūlymas nesikerta su pagrindinių teisų ir laisvių apsauga. Čia yra labai svarbu tą turėti galvoje ir aš norėjau e, komisijos siūlomų išimčių, komisijos siūlomas išimtis ketvirtame straipsnėje sustiprinti ir išlaikyti. Ir čia turiu galvoje informacijos ir išlais, išraiškos laisvės apsaugą. Ir dėl to patikslinau ketvirtą straipsnį ir dvyliktą konstatuojamąją dalį. Demokratinė visuomenė, tai pirmiausia pluralistinė spauda, išaiškos informacijos laisvė ir šie dalykai jokių atveju negali būti ne, ne, jokių atveju negali nukentėti ta laisvė, kas numatyta 11 žmogaus teisų hartijos straipsnyje. Ir aš patikslinau savo septintame pakeitime, kad reikia šiame kontekste išlaikyti informacijos šaltinių apsaugą. Taip pat aš manau, kad ketvirtas komisijos pasiūlymo straipsnis turi būti išplėstas ir numatyti tam tikras ir baudžiamasias priemonės e, valstybių narių teisėje, perkeliant šią direktyvą į nacionalinę teisę. Tai yra valstybės narės gali turėti galimybę e, atitinkamai nustatyti ir baudžiamosios teisės e, sankcijas. Ir norėjau, kad tie saugikliai, kurie yra siūlomi, išliktų ir tie saugikliai, kurie pateikti ketvirtame straipsnėje, būtų sustiprinti. Tai būtų kaip ir dubliavimas e, to, kas numatytas paslaugų direktyvoje, kur yra atitinkamos teisinės nuostatos. Taigi, kaip jau minėjau, ketvirtame straipsnėje nurodytos išimtis, apsaugos priemonės e, turi būti sustiprintos. Aš tą ir pasiūliau, nes e, pastebime e, tam tikrų problemų pilietinėje visuomenėje, tam tikrose asociacijose ir medijoje. Ir būtent mano tie ketvirtos straipsnio tobulinimo pasiūlymai tą ir atspindi. Taip pat maniau, kad reikia uh, užtikrinti geresnę teisę į teisingą teismo procesą. Aštuntas straipsnis, kurį iš pradžių pasiūlė Europos komisija, mano galva per nelik toli yra nueita, kai kalbama apie verslo paslapčių saugojimą. Aš patikiau nemažai pakeitimų, 31, 32, 33 pakeitimai, kurie yra skirti garantuoti garantijas, milimenės garantijas, kai byloje, bylos nagrinėjimui būtų pateikiama įvairūs na, e, įrodymai ir dokumentai, ir kad būtų toks principas išlaikomas. Ir kai kalbama apie neteisėtą mm, įgyjimą tokios informacijos ir atskleidimą komersinių paslapčių, tai čia priklauso nuo valstybių narių, ar jos norėtų dar toliau eiti teisminėje procedūroje apsaugant verslo paslaptis, komercinės paslaptis. Čia reikėtų nustatyti kaip reikėtų mm, apeliacijos mm, galimybę numatyti ir išlaikyti tinkamą pusiausvyrą. Štai tokie papildomi pakeitimai mm, siūlomi patikslinimai, kuriuos aš norėjau e, pateikti šiam komitetui. Galbūt keletą elementų susijusių su datomis trumpai. Ir paskui aš dar pereisiu prie dar vienos temos, kuris šiame etape nėra įtrauktas į mano pranešimą, bet jis yra labai svarbus. Kelios datos dabar pagal mano pranešimo projekto paskelbimo viešai. Jau kelios savaitės yra viešai paskelbtas. Ir pakeitimai jų galtinis termas yra 26 kovo Aš manau, kad daugelis jau tuos pakeitimus rengia ir juos pateiks. Ir šiame komitete mes galėsime aptarti balandžio viduryje tuos pasiūlytus pakeitimus ir galėsime balsuoti e, gegužės viduryje mūsų posėdėje. Prieš baigdama, paskutinė tema, jeigu leisite pirmininkę. Tai susijęs su ta tema, kuri buvo plačiai nagrinėjama e, klausimų metu 20 sausio vyko tokie klausimai ir ten buvo apie darbuotojus, apie jų kvalifikaciją kalbama. Aš negalėjau įtraukti pati tos pakeitimus ir, ir varius pasiūlymus šią temą į savo pranešimo projektą iš vienos pusės dėl to, kad tas pasitikėjimas ir tas tikslas sukurti teisinę bazę, kuri užtikrintų profesinį judumą ir įvairios politinės frakcijos gana aiškia pozicija turi šio klausimu. Aš manau, kad nemažai garantijų jau yra užtikrinta tam, kad bendra teisinė bazė apsauganti uh, darbuotojų judėjimą, profesionalių judėjimą, uh, kad, kad, kad tos garantijos būtų įtvirtintos. Mm, tuo pačiu ir aš atsakysiu į kolegų iškeltus klausimus. Taip pat reikėtų pakalbėti apie inovacijų apsaugą, konkurencingumo apsaugą, naujų įmonių, nes konkurencingumas yra esminis dalykas ekonomikoje ir tai yra pagrindinė varmoji jėga, kalbant apie žinių ekonomiką. Ir mes dirbdami turime išlaikyti pusiausvę tarp būtinybės apsaugoti ir taip pat galimybės toliau skleisti informaciją svarbiais klausimais Europinėje erdvėje. Aš nekartai, nekantrai laukiu mm, kolegų klausimų, pasisakymų ir aš tikiuosi, kad galėsime konstruktyviai judėti į priekį su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis, kuri, kuriems yra įdomu šis, šis klausimas. Uh, floor... Dėkoju. Prieš suteikdamas žodį nariams, norėčiau pabrėžti, kad pakeitimų, pakeitimo paskutinė data yra kovo 26 dienos pietus 12 valanda. Šis komitetas kaip visada atsilieka nuo laiko grafiko, taigi labai prašyčiau, kad komentuotumėt trumpai. Ponas Koferati. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už apibendrintą pranešimo pristatymą, už esminių dalykų išvardyjimą keletą komentarų turėčiau. Pirmiausia, bendro pobūdžio. Aš kitose komitetuose, bendros rinkos komitete, vidaus rinkos komitete mm, dalyvavau svarstymuose. Komisijos pasiūlymas siekiantis apsaugoti komercinės paslaptis gali būti laikomas konservatyviu. Mes turime siekti, kad tos paslaptis būtų saugomos, nes tai naudinga ne tik įmonėm, bet tai yra ir tam tikras rinkos reguliavimo mechanizmas. Ir turime būti labai atsargus, kad apsauga netaptų autarkija. Turime E, siekti, kad apsauga e, taip pat būtų atviros laisvos konkurencijos sinonimas. Turime neužmiršti ir tam tikrų specialybių žmonių, dizainerių, kuriejų, jei mes jų tinkamai neapsaugosime, tai reikš, kad negalėsime prisidėti ir prie darbo rinkos konkurencingumo sustiprėjimo, jei nepripažinsime kūrybiškumo vertės. Tai galėsime netyčia e, sukelti žalą ne tik tam kuriejui, bet ir įmoniai, kurioje jis dirba. Labai svarbu, kad toks konceptualus, kūrybinis darbas būtų, kad tokio darbo vertė būtų pripažįstama ir kad tokių, tokios ryties specialistai galėtų dirbti, kurdami vertę, galėtų dirbti inovatyviai ir tai yra susiję taip pat ir su pramoninėmis inovacijomis. Tai nėra tik prekių gamyba, tik inovatyvių paslaugų teikimas, tai yra daug platesnės rytis. labai dažnai viešosios administravimo įstaigos slepiasi už mm, tariamos uh, komercinių paslapčių apsaugos. Ir turime čia ne, neišleisti iš akių tų didelių viešųjų pirkimų. Čia turime elgtis labai atsargiai ir labai apgalvotai. Bet aš palankiai žiūriu į tuos sprendimus, kurie yra siūlomi. Tas senaties terminas yra mano nuomonė, irgi sudėtingas rytis. Senaties termino ribojimas atrodytų, noriu pabrėžti žodį atrodytų, pozityvus aspektas, bet um, komisija savo pasiūlyme nori numatyti daugiau laiko kai nusikaltimas įvykdytas, reikia greitai jį reaguoti. Galbūt, aišku, čia yra įvairių nuomonių, bet bėgant laikui, taip galima surinkti daugiau informacijos apie tą nusikaltimą, bet materialinė to nusikaltimo padaryta žala irgi gali aukti, nes e, laikas bėga, o su ta nusikalstama veika kol kas niekaip nėra susidorota, jinai nėra nutraukta, taigi materialinė žala čia irgi gali padidėti. Taigi manyčiau, kad čia, kalbant apie tą senaties terminą, turėtume pritarti labiau komisijos, o ne tarybos pasiūlymui nesididinsime senaties termino, ilginsime senaties termino, tai tuo pačiu galime ilginti ir tą laikotarpį, per kurį atsiranda žala. Ačiū, ponė Reda. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai. Visiškai pritarėme tam, kai, kai kalbame apie išimtis ar apribojimus, tai mums reikia dar daugiau padaryti, kad galėtume apginti pagrindinės teises. Taip pat pritariu ir kolegai kooperatį, kad ne, nepritarėme apskritai teigiamam vertinimui, nes manome, kad kalbant apie reglamentavimą jau yra e, komercinių paslapčių apsauga valstybių narių lygmenių Ir direktyva šiaip ar taip reikštų, kad visiems būtų daugiau teisinio aiškumo. Taigi mums kelia susirūpinimą tik kai kurie dalykai ir norėčiau paminėti kai kuriuos pakeitimus, kuriuos ketiname pateikti. Pirma, dėl apibriešties. Dėl tos informacijos, kuri turėtų būti saugoma apibriešties mes e, nepaminime inovatyvios verslo informacijos, novatoriškos verslo informacijos. E, ir kartais ta informacija turi novatoriškumo potencialą, o įmonės e, turi tą informaciją atskleisti reglamentavimo tikslais ir valstybėse narys yra buvę tokiu atveju, kai vyriausybės neatsižvelgia į informacijos pateikimo laisvės nuostatas ir kartais privačios įmonės turi pateikti e, jautrią informaciją ir tai netitinka informacijos laisvės nuostatų. Valstybės narės turėtų galėti nustatyti ir išlaikyti konkretesnės apibrištis. Taip pat dėl išimčių ir apribojimų sąrašo nėra aiškiai nurodytas viešasis interesas, nėra išimčių dėl sveikatos ar dėl aplinkos klausimų, nes tokios informacijos atskleidimas pasitarnautų visuomeniai, pavyzdžiui, dėl informatorių pateikiamos e, informacijos, tai neturėtų būti laikoma neteisėtas komercinių paslapčių atskleidimas. Taip pat yra teisėtų prašymų, atsižvelgiant į informavimo laisvę, išraiškos laisvę ir e, reikėtų gerbti tas nuostatas ir galiausiai nėra pakankamai apsaugos darbuotojų teisėms arba darbuotojų atstovams, kai kalbame apie tas išimčių sąrašą ir bijome, kad komisijos pasiūlymas gali turėti mm, tokių išaldančių pasiekmių, kalbant apie judumą darbo rinkoje. Taigi reikėtų patobulinti šias rytis pirmiausia. E, delimitavimo laikotarpį ir pritariu ponui Koferačiui, kad komisijos pasiūlymas būtų naudingas, bet kai kalbame apie e, veiks, e, kai kalbame apie bylas buvusiems darbuotojams, tai maksimalus e, maksimali senatis turėtų būti vieneri metai. Taip pat, jeigu kas nors neteisingai apkaltinamas atskleidęs komercinę paslaptį ir patiria ekonominės ar kitokius žalos, taigi turi būti nustatytos kompensavimo mechanizmas, ypač kalbant apie MVI, nes didžiosios įmonės gali naud, pasinaudoti šią priemonę, kad išstumtų mažasias iš rinkos. Taigi MVI turėtų turėti daugiau galimybių kreiptis į teismą. Ir paskui dar pastabos dėl komisijos pasiūlymo formuluočių. Nemanau, kad gerai būtų kalbėti apie infringement. E, reikėtų kalbėti apie neteisėtą atskleidimą, nes komisija anksčiau yra teigusi, kad komercinių paplašių nelaiko intelektinės nuosavybės teisų sudėtinė dalimi, taigi žodis infringement netinka šiame kontekste ir būtų gerai, kad komisija paaiškintų, nes yra teigusi, kad komercinės paslaptys nėra e, e, intelektinių nusavybių sudėtinės dalis, taigi kodėl dabar į TTIP įtraukiami tie dalykai. Kai kurios valstybės narės mano, kad komercinė paslaptis yra pramoninės nuosavybės sudėtinė dalis, bet iš tikrųjų tam reikėtų taikyti iš dalies nesažiningos konkurencijos teisės aktus, bet jeigu mes naudojam tokį intelektinių nuosavybių, tokią kalbą, kuri naudojama intelektinės nuosavybės klausimuose, tai mums reikėtų panagrinėti, ar tikrai yra pažintas tinkamas teisinės pagrindas šiai direktyvai, taigi būtų gerai, kad komisija tai pakomentuotų. Uh, ir e, taip pat pakalbėtų apie komercinių paslapčių vaidmenį dėrybose dėl TTIP. Ponas Ranėp. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti poniai Legrip už puikų darbą ir už išsamų pristatymą. pritarčiau pranešėjai, kad turėtume pakeisti komisijos pasiūlymą, kad direktyvos pasiūlymas būtų aiškesnis, konkretesnis ir lengviau įgyvendinamas. E, ypač turiu galvoje geresnį e, komercinių paslapčių apibrėžimą. Taip pat turėtume pagalvoti apie darbuotojų apsaugą nes labai sunku tiem darbuotojams visą žinoti, kas yra komercinė paslaptis. Taigi darbuotojai turi būti informuojami mm, reikiamų laikų, jei susiduria su komercinėmis paslaptimis. E, toliau galimybė e, naudoti senaties terminą ir paduoti į teismą. Kai kurios valstybės siūlo ilgesnį laikotarpį, per kurį būtų galima kreiptis dėl teisų gynimo. Aš manau, kad kiekviena valstybė narė čia turėtų spręsti savo nuožiūrą ir tas laikotarpis turėtų būti nuo 3 iki 6 metų. Norėčiau pasveikinti pranešėją, e, padėkoti už pristatymą, puikiai atliktas darbas, tačiau turiu šiek tiek abejonių dėl kai kurių punktų ir norėčiau paprašyti patikslinimo dėl kai kurių aspektų. Šiandieninėme pasaulyje e, kai kas yra atsakingas už paslapčių saugojimą, bet e, yra ir žmonių, kurie turi kitokią profesiją, būtent pažeidinėti, atskleisti tas komercinės paslaptis. Ir pati paslapties logika reiškia, kad informacijos apsauga tam tikrais atvejais yra būtina bendruomenių gyvybingumui. Ir mūsų demokratinėje visuomenėje yra tokių asmenų, kurių tikslas yra pažeisti slaptumo nuostatas. Ir jeigu mes norime perdėtai ginti komercinės paslaptis ir saugoti jas, tai nereikėtų to daryti būtent taip, mobilizuojant visą sąjungą, ES teisinį aparatą, kad būtų ginami privataus intereso klausimai. kai kuriai informacijai didelio, povė, didelio pavojaus nėra, bet kartais įmonė siekia slėpti dėl įvairių priežasčių informaciją nuo valstybinės valdžios institucijos, tačiau daugeliu atveju ta informacija yra būtina viešajam interesui, todėl reikia apsaugoti ir žurnalistikos svarbą, kalbant apie tai reikėtų, kitaip sakant, geriau apibriežti viešojo intereso savoką šią prasme. Mes galime saugoti paslaptis tik jeigu tai atitinka visuomenės interesą, nors tos paslaptys gali būti susiję ir su privačiu interesu. Bet mums reikia ginti visuomenės interesą, kad nebūtų baudžiama už tokio pobūdžio paslapčių atskleidimą. Turime užtikrinti, kad tyriamoji e, žiniasklaida ir kiti žurnalistai turėtų galimybę atskleisti paslaptis, e, kurias kai kurie nori išsaugoti. Ačiū. Ačiū Jums. Pana Žan Baržavau, komisija. Ačiū pirmininkė. Komisija pritarė pranešėjo parengtam pranešimo projektui ir suprantama, mes sveikiname už tai, kad siekiama to subalansuoto požiūrio, kokio ir mes siekiame, siekėme ir kurį atspindėjome savo pateiktame pasiūlyme. Pranešėjas nurodė aštuonias skirtingas rytis ir tik vieną sritį norėčiau pakomentuoti dabar ten esama problemų dėl, kalbant apie ketvirtą ir septynioliktą pakeitimus. Mes manome, kad tai galėtų apriboti bendrąjį e, laisvių klausimą, dėl atvirkštinės inžinierijos klausimo, nes tai reikėtų išnagrinėti teisinę prasme, nes tie principai yra be galo svarbus tam, kad būtų sukurta tikrai konkurencinga bendra rinka, kuri padėtų skatinti inovacijas. Mums reikalingaus tos inovacijos. O to, tos novatoriškas rezultatas, kuris nėra ginamas autorių teisių, turėtų būti laisvai naudojamas kitų, uh, kad Europa geriau veiktų kaip visas regionas ir kad būtų pasitarnautų vartotojams. Taigi dėl tų pastabų gali atsirasti papildomų kliučių, naudojantis informaciją e, gauta teisėtomis priemonėmis. Labai svarbu suprasti, kad taip kaip ir pranešėja pateikė, yra nesažiningos konkurencijos klausimas Ir 17 pakeitime kalbama apie neteisėtą paslapčių atskleidimą. Tai turėtų būti daroma tik neteisėtomis priemonėmis, pažydžiant įstatymą. Jeigu tos nuostatos prieštarauja sąžiningai verslo praktikai. Ir norėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti neteisėtomis priemonėmis, nes mes kalbame ne apie patį informacijos įgyjimą, bet apie to įgyjimo būdą, elgesį. Taigi tie pasiūlymai visiškai netitinka šio pasiūlymo taikymo srities ir tai mums kelia nerima. Dar reikėtų paridurti, kad svarbu atsiminti, kad yra ir visiškai kitoks klausimas e, kuris regis sprendžiamas su pakeitimu pagalba. Tai yra susijęs su nesažininga konkurencija. Pavyzdžiui, jeigu pateikiami neteisyti kaltinimai ir kuriama painiava rinkoje ir toks elgesys turėtų būti laikomas nesažininga konkurencija ir jeigu tai būtų nepakankamai suderinta, tai būtų vienas dalykas, bet manome, kad nereikėtų tų klausimų spręsti šiame pasiūlyme. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, e, yra problema dėl, viena tik problema dėl pateiktų pasiūlymų O dėl visų kitų dalykų, tai tikrai jiems pritarėme ir manome, kad pusiau, tekste pusiausvyra yra geresnė. Dėl kitų narių pasisakymo. Tai dar kartą leiskite pabrėžti tai, kad direktyva netrukdo dabar galiojančioms taisyklėms, pagal kurias įmonės privalo atskleisti informaciją valstybinės valdžios institucijoms e, viešaisiais tikslais ir niekaip nepriboja galimybės naudotis tą informaciją ir asmenys ir e, pilietinės organizacijos gali gauti informaciją susijusią su sveikata ar aplinka e, ar kitais dalykais. ES lygmenių yra 2001 metų reglamentas 1049 ir komercinės paslaptys e, yra jau seniai ginamos valstybėse narise, mes tik norime geriau suderinti teisės aktus, kad būtų atitinkamos apsaugos priemonės ir apribojimai, bet mums reikalingas e, protingas pagrindas. Mes nenorime padidinti apsaugos bet norime užtikrinti geresnį suderinimą ir kad e, tarptautinės, tarp valstybinės partnerystės ir novatoriškumas e, būtų dar geresnės. Ir manome, kad apsaugos priemonės yra e, labai svarbios ir Kaip ir daugelie valstybių narių, tos nuostatos galioja, kaip ir išraiškos laisvė yra svarbi, nariai, ne, ne vienas narys tai minėjo. Na ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau dar pasakyti, kad sąsaja tarp komercinių paslapčių ir darbo judumo yra labai svarbi ir mes jos irgi visai nepakeitėme. Darbuotojai ir buvo ir turi likti laisvi, turi galėti keisti darbus ir e, dabar galioja įstatymai ir pagal juos darbuotojai negali atskleisti tam tikros informacijos, nes tai gali pažeisti buvusio darbdavio situaciją. Manome, kad galimybės, aiškiai nurodytos mūsų poveikio vertinime, reikia daugiau aiškumo šiame tekste, net tas aiškumas turėtų pagerinti profesinį judumą ir E, kai kuriuose srityse yra tam tikrų nekonkurencinių nuostatų, taigi situacija turėtų pagerėti šioje srityje. Mes tikrai pritarėme pranešimo projektui ir komiteto darbui ir lauksime kitų pakeitimų. Ačiū. Ačiū, ponė Reda. Norėčiau paklausti, komisija, gal norėtumėte pakomentuoti TTIP, dėrybas dėl TTIP? Ačiū, ponė, tikrai praleidau šį klausimą. Jūs uždavėte du klausimus dėl infringement žodžio vartojimo, tai yra bendro pobūdžio terminas ir e, mes nemanome, kad jis būdingas tik autorių teisių apsaugai, o dėl TTIP. Tai tai komercinių paslapčių klausimas visuomet e, buvo nurodomas ir trips susitarimuose, ir dvišalėse dėrybose. E, taigi komercinės paslaptys yra nurodytos, būtent todėl jas ir paminėjome jas. Bet ir anksčiau susakęs ir dar kartą paminėsiu, kad šiuo metu neturime šioje srityje ES teisės aktų ir labai svarbu pažiūrėti, kokį sprendimą priims e, teisės aktų kūrėjai. Ir kol nebus nurodyta nieko statutuose, tol dar nenagrinėsime, neįtrauksime šio klausimo į dėrybas. Gal norite pakomentuoti? Ne, puiku. Taigi dabar galime baigti šias diskusijas ir pereiti prie septinto darbo tvarkės klausimo. Tai yra rekomendacijos Europos komisijai dėl tarybų dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės TTIP. Iš karto suteikiu žodį nuomonės referentui Aksel Vos. Ir norėčiau pasakyti, kad balsavimas yra numatytas dėl šios nuomonės 16 balandžio. Ir pate, pakeitimų pateikimo terminas yra 26 kovo diena, 17 valanda. Tai bus ketvirtadienis. Pone Vos, žodis jums. Dėkoju. Pirmiausia, dėl pačios nuomonės. Čia nagrinėjami du svarbus klausimai. Pirmiausia, ginčių sprendimo mechanizmas ir antra, Tai yra paskutinė ar paskutinės dvi pastraipos. Tai yra reglamentavimo nuseklumas. Turiu pasakyti, kad diskusijų metu, kai kalbam apie ginčių sureguliavimo mechanizmą, daugiausiai šiam klausimui ir buvo skirta diskusijose. Ir diskusijos, turiu pasakyti, buvo karštos. Darbo dokumente, kurį aš pridėjau, išdėščiau keletą papildomų minčių, kurios galėtų palengvinti diskusijas. Iš vienos pusės aš kalbu apie tai, ar mums reikia ginčių sureagavimo mechanizmo, o antra, jeigu taip, kaip toks ginčių sureagavimo mechanizmas turėtų būti struktūruotas. Diskusijos, kurios vyko Europos parlamente, ir pasikeitimas nuomonėmis praėjusio posėdžio metu e, buvo gana įvairus. Buvo iškeltas klausimas, ar šis klausimas apskritai silpina demokratiją, ar galima sumažinti standartus ginčių reglamo mechanizmą. Kokį, kokius veikimo būdus būtų galima drausti atskirose šalise, ar gali tuos klausimus spręsti nacionaliniai teismai. Tikrai buvo labai daug klausimų ir skirtingo argumentavimo patikta, bet noriu keletą aspektų pateis, pateikti teisinių požiūrių. Daugelio atvejų pateiktos nuomonės e, neišsprendžia klausimą, apie mus reikia tai daryti, tam ir skirti, skirtos viešos diskusijos. Pagrindinis klausimas yra, kaip mums e, sukurti pasitikėjimą ginčių sureguliavimo mechanizmu. Iškelta buvo daug klausimų. Galbūt išvada būtų tokia, mums reikia ginčių sureguliavimo mechanizmo. Tai ir yra pagrindinis klausimas. Pagal teisinės valstybės principą mes tokiu būdu galėtumėm e, priimti teisėtus sprendimus. E, kitaip tariant, mums reikia sprendimo ginčio atveju. Kai yra tarptautiniai sustrimai ir iškyla problemas, mes nežinome, kaip jas reikėtų spręsti. Dėl to aš manau, kad vertėtų pagalvoti. Visų pirma, apie tai, kad reikėtų sukurti bent jau kažkokį ginčių sregliavimo mechanizmą, o antra, pagalvoti, kaip tas ginčių sregliavimo mechanizmas turėtų atrodyti. Aš pateikiau jums nemažai pasiūlymų, žvelgdamas į ilgalaikę perspektyvą. Manau, kad turėtų būti sukurtas e, tam tikras teismas, taip kaip tai yra Vokietijoje. Bent jau išklausykite mano asmeninės nuomonės. Manau, kad mes niekada negalėsime užbaigti e, diskusijų ir dėrybų dėl tai, tik jeigu nesukursime tokio tipo teismo. Mums reikia galbūt surasti kažkokį tarpinį sprendimą, todėl aš pateikiau pasiūlymą, pritardamas komisijos idėjai apie tai, kaip galėtų būti skurtas tokio tipo teismas. Kokios formos tai galėtų būti teismas? Galbūt galėtų būti tam tikra ir referencinė sistema, kaip tai galėtų veikti. Mums reikia laiko iki drybo pabaigos e, pagalvoti, pasvarstyti, kaip toks teismas galėtų atrodyti. Jeigu galėtumėm sukurti uh, tam tikros rušies teismą per tam tikrą ilgesnį laikotarpį. O ką reikėtų dabar daryti? Kaip, kaip reikėtų spręsti ginčius, kol bus sukurtas toks teismas? Nesprendimas šios problemos ir nekūrimas ginčius reglamo mechanizmo tikrai nėra tinkama išeitis. Mes turime turėti tokį mechanizmą, kad galėtume spręsti iškylančias problemas. Dažnai jau pasakoma, kad turime tarptautinius teismus ir būtent tie teismai galėtų spręsti tokias problemas. Pabandžiau subjektyviai tai įvertinti, bet manau, kad dėl teisinių priežasčių tai nebūtų veiksminga. teisiniai subjektai yra privatus asmenys ir jie neturi prieigos prie tarptautinių teismų. Yra įvairių daugia šalių ginčių reguliavimo mechanizmų, bet mes negalime tik plėsti dabar veikiančias sistemas. Kiekviena iš tų egzistuojančių ginčių sureguliavimo institucijų turi labai aiškiai apibrieštus tikslus ir darbo aprepti. O čia mes svarstame apie kitokio pobūdžio iškylančias problemas. Bendra rinka jau yra tam tikro tipo tarptautinis susitarimas. Ir reikėtų sukurti konkretų teismą, kuriame būtų galima sureguliuoti iškylančius ginčius. Reikėtų daugia šalio požiūrio tarp atskirų susijusių valstybių narių, bet tai netiktų patiems investuotojams. Nes čia jau būtų pateikiami ir tam tikri politiniai interesai. Individai turi turėti teisę apginti savo interesus, interesus ir, net, ir nemanau, kad ne, kažkokia valstybinė institucija galėtų išspręsti problemą. Kartais girdime, kad nacionaliniai teismai, nacionalinė teismų praktika galėtų spręsti tokius atvejus. Bet vėlgi iškyla teisiniai sunkumai šiuo atveju. Jeigu viskas svarstytume nacionaliniu lygiu, nacionaliniai teismai visų pirma yra naudingi tik tai priimant individualius sprendimus. Pavyzdžiui, dėl atliekų emisijų tvarkymo ir taip toliau. Dėl, dėl nuotiekų tvarkymo ir panašiau. panašiai. Bet kai iškyla ginčas tarp investuotojo ir valstybės narės, tai jau būtų kažkoks papildomas žingsnis. Jeigu iškovas sako, kad nacionalinė teisė man yra pakankamai tinkama, bet jeigu egzistuoja tam tikras ryšys tarp privatinės teisės ir nacionalinės viešosios teisės, tai tam kontekste labai sunku priimti sprendimą. Nacionalinis teismas visuomet turės, turės laikytis nacionalinių standartų. O jeigu yra laisvosios priekybos susitarimas, tuomet tai nepateks į nacionalinės teisės kompetencijos rytį. Nacionalinių teismų idėja šiuo atveju mums neteiktų naudos. Tuomet turime iškelti tokį klausimą. Mes norime, kad per tam tikrą ilgą, ilgai laikotarpį būtų sukurtas konkretaus tipo teismas, kuris užsimtų. Tačiau, kol tai bus padaryta, kokį modelį turėtume naudoti, kaip tą teisinės varstybės principą įgyvendyti, gal kažkokį tarpinį modelį reikėtų kurti, laikiną modelį. Ginčių sureguliavimo mechanizmas – turėtų būti sukurtas, kuris galėtų spręsti problemas tuo tarpiniu laikotarpiu. Taigi mes bandome, siūlome sukurti tam tikrą struktūrą. Ir tai nebūtų ad hoc tipo institucija, kai buvo elgiamasi susijęta bandoma modernizuoti tai ir priderinti toms problemos, kurios turėtų būti sprendžiamos ginčių sureguliavimo mechanizme. Kitaip tariant, iš ankstas būtų sureguliuotos, kad neiškiltų didesnių problemų. Jeigu turite kitų minčių, būčiau dėkingas išgirsti jūsų komentarus. Bet manau, kad mums reikia kažkokios neutralios institucijos, kurioje būtų, dirbtų tam tikra grupė teisėjų. Jie naudotųsi, vadovautųsi gairėmis ir turėtumėm labai atsargiai apriboti tų teisėjų darbo standartus, kad nebūtų apri, turėtume apriboti tų teisėjų galiojimus, kad nebūtų sumažinti standartai. Mums reikia tokio ginčių sureguliavimo e, mechanizmo, kuris remtųsi bendrų vardiklių, kuris nekurtų papildomų problemų, bet galėtų padėti sureguliuoti problemas. Visa tai yra atspindėta mano darbinėme dokumente. Ir bandžiau tai panaudoti ir nuomonės dokumente, siekdamas reglamentavimo nuoseklumo. Nemažai apie tai diskutuojam, apie reglamentavimo nuoseklumą Mums reikia apriboti tam tikrus veiksmus, kai teikiami pasiūlymai, jokių būdų nenušalinti teisės aktų kurėjo nuo tam tikrų procedūrinio etapų. Būtina užtikrinti, kad egzistuomos problemos būtų sprendžiamos ne politiniu pagrindu, bet teisiniu pagrindu. Būčiau dėkingas, jeigu pateiktumėt man papildomos informacijos ar minčių. Bet mes turime tinkamai išnagrinėti šią temą. Aš jums patiekiau pasiūlymą, tikėdamasis, kad tai atitiks jūsų lūkesčius ir jūsų interesus. Ačiū, pona. Pone Kusto, prašau. Dėkuoju už jūsų pateiktą nuomonę. Taip mes siekiame socialinio teisingumo. Būtent teisingumas išlaiko visuomenę vieningą. Tai galioja ir taip susitarimui. Mes turime panalizuoti, kokiu lygiu tas susitarimas prisideda prie visuomenės gerovės. Taip pat turime užtikrinti, kad ekonominiai ir socialiniai standartai būtų gerinami. Dėl teismų, dėl arbitražo, aš vertinu jūsų nuomonę, bet dėl arbitražo ir ginčių sureglamų mes tam nepritarėme. Mes, socialdemokratai, visų pirma norime pabrėžti tokį aspektą. Jeigu pasižiūrėtumėt į istoriją, egzistavo arbitražas tarp valstybių narių. Iš vienos pusės buvo taikomas teisinės valstybės principas, o iš kitos pusės tie principai jų būdavo nesilaikoma. Tos šalis, kuriuose negalioja teisinės valstybės principas, juose reikia užtikrinti investuotojams tam tikrą teisinį saugumą. Egzistuoja dvi teisinės sistemos ir aš tai suprantu, kad gali būti taikomas arbitražas jie arbitražo teisėjai išnagrinėja, išanalizuoja įstatymą ir pasirūpina, kad jis būtų vienodai visiems taikomas. O tai taip pasiūlyme kalbama apie privatų e, arbitražą, privačias įmonės ir tai prieštarauja teisinės valstybės principui, nes visi turi būti traktuojami vienodai. Nežinau, reikėtų ir kažkokios specialios kategorijos teismo. Europos Sąjungoje mes neturime specialių teismų darbo teisiai neturime specialių teismų vartotojų teisės ar specialių teismų ar arbitražo aplinkosaugos standartams užtikrinti. Nemanau, kad privatus teismas sustiprintų teisinės valstybės principų. Privatus teismai ir privatus arbitrai turi tam tikrų silpnų aspektų. Jie tik iš dalies yra atviri klientams, jie nėra visiškai atviri informacijos gavimo prasme ir labai sunku būtų peržiūrėti jų sprendimus. Privatame arbitražo teisme jūs susilpnintumėte demokratijos principus ir teisinės valstybės principą. Negalima leisti, kad privati institucija primtų teisinius sprendimus. Tai susilpintų e, teisinės valstybės principo taikymą, kuris turėtų būti visiems vienodai teisinas. Vokietijos konstitucijų teismo teisėjas Bros savo sprendime iš, išreiškė nuomonę, kad arbitražo teismas pažeistų demokratijos principus ir teisinės valstybės principą. jeigu kurtume privatų arbitražų teismą, tai iškiltų rizika, jog valstybės suverenitetas perdodamas į privačios arbitro institucijos rankas. Koks tuomet būtų ryšys tokio teismo, arbitražo teismo su Europos teisingumo teismu, man tai nėra aišku. Toliau klausimas dėl reglamentavimo nuoseklumo ir darnumo. Mes turime laikytis demokratijos principų. Turime laikytis ir gerbti tuos sprendimus, kurie priimti šiame parlamente. Tuos sprendimus taip pat turi patvirtinti ir taryba. O jeigu taip nėra, vėlgi mes prieštaraujame teisinės valstybės principui arba įstatymų viršinybės principui. Jeigu kursime privačius arbitražo teismus, tai kursime rinkos demokratiją ir rinkos teisingumą. Nemanau, kad tai būtų teisinga Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia Hautala. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad Teisės reikalų komitetas turi didžiulę atsakomybę labai atidžiai išnagrinėti pačius svarbiausius klausimus dėl TT IP ir manau, kad turime pasinaudoti geriausiamis ekspertinėmis žiniomis, e, kai rengiame savo nuomonę. Aš esu dėkinga, kad ponas Fos savo nuomonė galvoja apie alternatyvas TTIP. Manau, kad reikėtų atviros nuomonės laikytis, nes mano frakcija šiek tiek uh, E, skeptiškai žiūri į reformuotą ISTS. Tokiu atveju mes negalėtum tinkamai išlaikyti įstatymo viršinybės principo. Jeigu pažiūrėtumėm, kaip toliau vystysis ši tema, Ir jeigu ginčius reglamo mechanizmas bus įtrauktas į TTP, tai bus precedentas įvairiems kitiems ginčių sprendimo mechanizmams. Nemanau, kad bus tam pritarta. Mano frakcija panagrinėjo tas bylas, kurie buvo tuos atvejus, kurie buvo patekti į STS mechanizmams. Ir komisija, buvo, komisija minėjo, kad dauguma tokių bylų buvo susijusios su teisės aktų gyvendinimais. Kai kuriuose bylose tiesiog yra ginčiami tam tikri teisės aktai. Reikėtų kritiškiau žiūrėti nei e, nuomonės referentas ponas Fos. Faktai kalba žymiai daugiau, žymiai labiau pasisako apie tai, kad tai nėra vien pavieniai atskiri atvejai. Kad nacionalinė teisė sutarčių šalių yra pasitelkiama. Ir man atrodo, kad mes tiesiog priemam norimą už uh, esama ir dėl to reikėtų labai išsamei panagrinėti šios klausimus. Ponas Fosminė, tai jog yra įmanoma ir galima įkurti nuolatinį teismą, turėtumėm tai panagrinėti labai rimtai. Jeigu galvojate, kad dabartinis ISTS Jeigu tai bus tik tai laikinas sprendimas, tai tuomet man kyla klausimas, kaip ateityje pasikeis situacija. Yra daug tarptautinės teisės ekspertų, kurie sako, kad JAV ir Europa turi pasaulyje labiausiai išvystytas teisinės sistemas ir jos tikrai gali nagrinėti bylas ar ieškinius pateiktus tarp, nu, tarptautinėme kontekste. Aš manau, kad tos teisinės sistemos bus vystomos ir toliau taip, kad neiškils problemų. Ponės Kestas šitą svarbaus pasakė, jog iš pradžių ISDS tipo mechanizmai buvo naudojami siekiant apsaugoti investicijas, išsivyšiusių šalių investicijas. Tose šalise, kuriuose nėra išvystytų teisinių sistemų. Ir tai tarsi pasisako prieš ISDS, kai kalbam apie investuotojų apsaugą. Mes turėtume išsameu išnagrinėti tas problemas, kurios gali iškilti, e, kalbant apie bendradavimo reglamentavimo srityje. Mes e, neseniai turėjome labai įdomus klausimus, lyginant JAV ir ES administracinę teisę. Yra keletą aspektų, kuriuos reikėtų išsameu išnagrinėti, kurie gali kelti problemų ateityje kai kalbama apie reglamentavimo srityje vykdomą bendradarbiavimą. Ir aš pritariu ponui Fos, kai jisai sako, kad nacionalinių teisės aktų prieimimas ir toliau vyksta teisėkuros institucijose, bet kaip bus toliau? E, reglamentavimo bendradarbiavimo institucija, planuojama institucija, gali turėti gana plačias teisės ir užbėgti už akių e, teisėkuros institucijoms Europos Sąjungoje tai Europos parlamentas, o JAV tai yra kongresas. Reikėtų vertinti e, galimus iššūkius šioje srityje. Ir galiausiai e, šalia ISDS ir bendradarbiavimo reglamentavimo srityje reikia pasižiūrėti, kad visa tai atitiktų ES teisės aktus. Yra teisės ekspertų, kurie teigia, kad ES teismo sprendimas, kaip pabrėžiama ES teisės aktų viršenybė, kad tai nereiškia, jog ISDS mechanizmas galės patenkinti visus reikalavimus. Mums reikėtų labiau panergti klausimą dėl atitikties ES teisės aktams. Mums reikėtų daugiau tam skirti laiko, ne, nenubėgti vien paviršiumi, formuluojant Europos parlamento poziciją, nes šie klausimai yra svarbus. Ačiū. Thank you very much. Uh, does Mr. Dėkoju, ar ponas Fos norėtų sureaguoti trumpai. Das so kurz geht, weiß ich noch nicht. Ähm. Nežinau, ar trumpai man išeitų pasisakyti man susidaro nuomonė, kad pagrindinis klausimas yra toksai. Ar mes čia norim kažką aiškiai suformuluoti? jei kalbame apie tai, kad investuotojai renkasi, kurie teisės aktai jiem primtini, kurie ne, tai tuo keliu e, turbūt nenorime eiti. Jei kalbame apie e, susitarimą kuris numato teisinę sistemą, pagal kurią nesikreipiama į nacionalinius teismus, tai to ir negalima tada padaryti. Į nacionalinį teismą negalime kreiptis. Tarptautinėje teisėje irgi yra panaši situacija. Ir šiuo atveju tarptautinė teisė kertasi su privatinė teisė. Ir čia galime, ko gero, kalbėti apie specialią teisingumo formą. Ir tada iškyla e, teisės viršenybės klausimas. Ir tada kyla klausimas, jei kažkokios problemos negalime nacionaliniu lygiu teisme išspręsti, tai tada gaunasi kažkokia supranacionalinė sistema, į kurią reikia tokiu atveju kreiptis. Jei pažiūrėtume į laisvos priekybos sutartį su Pietų Koreja, kur, iš kurios aiškiai išlošia Koreja dėl padidėjusios apyvartos Korejai ta sutartis naudingesnė negu Europos Sąjungai. Tai ar iš tiesų mes to norime? Ir turime pagalvoti, ar iš tiesų tai reikš mum daugiau darbo vietų ir naudą mūsų visuomeniai O jei kalbame apie naują teisinę sistemą, tai kaip tada mes išvengsime diskriminacijos, jei šie dalykai nebus aiškiai e, sutartyje išaiškinti. Ar teisėjas, kuris e, Teksase yra išrinktas, gali būti objektivus galbūt jis neturi ir tinkamos kvalifikacijos tarptautiniai teisiai interpretuoti, ypač jeigu toks teisėjas yra išrinktas. Tai kaip tada bus, e, jei teks kreiptis į Teksaso teismą? Ir kaip, jeigu atmesime tokią sistemą, tada mes apginsime investuotojų interesus. Aišku, galime turėti kažkokį ginčių mechanizmą ar arbitražo teismą, tai leistų sumažinti teisinį neiškumą, bet turime būti atviri ir dirbti. Ir dirbti ieškodami sprendimo, teisinio sprendimo, kad galėtume apsaugoti investuotojus. Be to, turime užtikrinti teisinį nuoseklumą. Mes esame viena iš teisėkuros institucijų. Aišku, teisiniai standartai nėra mūsų kompetencija, juos gali nustatyti atitinkamos įstaigos. Tai mes, aišku, galbūt ties teisiniais standartais neapsistosime. Bet tada turėtume užtikrinti, kad tam, tikroje, tam tikrose veiklos rytise nebus galima kreiptis teisingumo teismą, bet mes to nenorime tai ką tada turėtume daryti? Galbūt turime modernizuoti arbitražo teismus ar perkelti juos į tam tikrą aukštesnį lygį, kad jie užtikrintų investuotojams tą reikalingą saugumą ir spręstų mm, ginčius Aišku, ne visi investuoja JAV. Čia turime siekti, kad investuotojai į investuotojus turėtų būti, investuotojai turėtų būti traktuojami taip pat kaip JAV investuotojai. Pone Hautela labai gerai pasakė, kad turime pagalvoti, kokias priemonės turėtume priimti, kad turėtume aiškę struktūrą ateityje, leidžiančią mums spręsti iškylančias problemas. jei galėtume modernizuoti turimą sistemą ir paversti ją, pavyzdžiui, prekybos teismu, tai manau, tai būtų naudinga. Turime dvi šalių sustarimus tarp atskirų ES valstybių ir JAV Tai jeigu turėsime laisvos prekybos susitarimą, kurio tikslas yra, aišku, skatinti laisvę priekybą, bet jei iškiltų problemų, tai turime turėti mechanizmus, kurie tas problemas išspręstų. Taigi turėtume turėti tokį modelį, kuris leistų mums išspręsti ateities problemas ir kurio galėtų visi naudotis, kad nebūtų diskriminacijos naudojantis šiuo naujų organų. Taigi manau, kad čia turime būti atviri ir turim e, turėti tokį mechanizmą, kuris atitiktų mūsų ateities poreikius, kad laisva priekyba auktų ir būtų užtikrintas e, teisinis saugumas. Ponas Anderšont, dėkui. Pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešėjas ne vieną kartą klausė, kokia alternatyva yra investuotojų investicijų apsaugai. Ir norėčiau paklausti, pranešys galvoja apie e, draudimo galimybės apsaugant investicijas. Pirmininkas dėkoju prieš atsakant pranešėjui ponas Garcija Bersero. E, prekybos generalinio direktorato direktorius pavaduotojas iš komisijos e, prašo žodžio. Dėkui pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad e, galiu išsakyti keletą komentarų apie TTIP sustarimą, nes aš su vienas iš pagrindinių dėrybininkų. E, tokios diskusijos E, tokie debatai apie CETIP yra labai svarbus. Dabar dėrybose yra svarbus momentas ir norėčiau jum pateikti komisijos kai kurias nuomonės. Mes manome, kad mūsų prekybos susitarime turi būti tarptautinis investicijų arbitražo mechanizmas. Sutartis e, anksčiau pasirašytos tokios sutartis numato tokias nuostatas dėl tarptautinio investicinio arbitražo mechanizmo, bet jos yra pasenę, jos nebetitinka 21 amžiaus reikalavimų. Ir už tą turime siekti, kad toks mechanizmas atspindintis e, dabartinę realybę atsirastų. Yra siūloma, e, kaip tą padaryti, aš čia nesileisiu į išsamų aiškinimą. Manau, kad jūs komitete turėsite galimybę apsvarstyti šį klausimą, bet mūsų nuomonė, Čia yra trys pagrindiniai principai. Pirmiausia, investicijų apsauga turi būti labai aiškiai apibriešta, kad nekiltų jokios rizikos. Ta mes pabandėme padaryti e, susitarime su Kanada ir su JAV bandysime dar aiškiau šias nuostatas suformuluoti. Antra, labai yra svarbu reformuoti tai, kaip parenkami arbitražo teisėjai. Jie turi turėti teisėjo kvalifikaciją. Tik tokie asmenys turintys teisėjo kvalifikaciją galėtų būti arbitražo teisėjais ir tą nuostatą sieksime įrašyti mūsų sustarimus su JAV ir turi būti atitinkamas teisinės kontrolės mechanizmas. Tai yra, kad jeigu arbitražas užsitęsia per ilgai, galima kreiptis į aukštesnio lygio arbitražo įstaigą. Jei dėl to mums pavyks susitarti su JAV, tai e, atversime daug plačiau duris e, tokiam tarptautiniam investicijų arbitražui. Nenorėčiau leistis dabar dar daugiau į smulkmenas, bet manyčiau, kad jūsų komitetas galėtų suorganizuoti diskusiją šiuo klausimu. Vielleicht noch auf die, die Frage von Kollege Andersen einzugehen. Ähm Norėčiau atsakyti į pono Andersen klausimą dėl perkeliamumo pastaruoju metu nedaug nagrinėjame tuos dalykus. E, žvelgiant, kaip civilinius aspektus būtų galima tvarkyti komercinėje teisėje, tai nėra teisinis požiūris. E, suprantama, galima užtikrinti, galima turėti finansinės kompensacijos draudimą, bet investuotojams reikalingas užtikrintumas, nežinau, kas tai galėtų būti, juk oficialiai teisingumas yra. Na, to draudimo požiūrio nenagrinėjau ir dabar mano reakcija tokia preliminari. Jeigu investuotojai norėtų jausti saugiau, atsižvelgiant į tarptautinę teisę, tai nėra oficialus sprendimas turėti draudimą. Taigi tiesiog tai būtų finansinės sprendimas, neteisinės sprendimas. Ir tokiu atveju tai yra finansinis, finansinis kompensavimas, kad būtų suteikiama, suteikiamas lėšos, jeigu kas nors vyktų ne taip, tačiau teisinė prasme tai nėra investuoto apsauga. Baigėme diskusiją šiuo klausimu ir pereiname prie kito aštunto darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra regla e, pranešimo e, projektas dėl refit. Žodį suteikiu poniai Kaufman. Ačiū pirmininkė. Neseniai vyko ištamios diskusijos dėl refit programos, todėl mano pasiūlyme yra išsakoma daug įvairių minčių, labai detaliai nenorėčiau kalbėti apie tai, nes manau, kad procedūra jau pasistumėjusi. Dabar norėčiau tik priminti kolegoms, kad šiandien situacija jau yra šiek tiek pakitusi, lyginant ta situacija, kada komisija pristatė refit reglamentą, tai buvo praėjusių metų birželis, dabar jau yra naujos sudėties komisija ir komisijos pirmasis pirmininko pavaduotojas e, yra atsakingas už geresnį reglamentavimą. Komisija taip pat yra padariusi pranešimą, kad balandžio 22 dieną e, bus pateiktas išsamus paketas dėl geresnio reglamentavimo. Ir toliau darau prielaidą, kad refit bus to paketo sudėdamoji dalis, o paketas bus pristatytas balandžio 22 dieną. Dabar pereinu prie tų klausimų, kurie svarbus šiuo metu man atliekant šį darbą. Aš vis dar remiuosi komisijos komunikatu, kuris buvo parengtas 2014 m. birželio mėnesį. Kaip jau minėjau, 20, balandžio 22 dieną bus parengtas paketas dėl geresnio reglamentavimo. Aš esu pranešė, o mums visiems reikia geriau prisitaikyti prie tos minties, suprasti tą mintį kad mano tekstas irgi bus pakeistas remiantis komisijos naujai išleistų komunikatu. Taigi labai svarbu kolegoms tai pasakyti. Prie mano dokumentų yra didelis klaustukas, gali tekti jį pakeisti, nes situacija gali iš esmės pasikeisti. Taigi, kolegos, manau, kad labai svarbu žinoti, kad reikia sekti situaciją. Suprantu, kad ateityje turėsite daugiau pastabų nei dabar galbūt, o dabartinis tekstas yra suskirstytas į septynes dalis ir geresnio reglamentavimo klausimas yra nagrinėjamas konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis, atliekant poveikio vertinimą. Taip pat nagrinėjim yra ekspost vertinimas, e, vadinamasis gold plating, dėl to, kaip valstybės narės įgyvendina šį teisės aktą. O paskutinėje dalyje rašau apie tai, kad komisija atsijims teisėkuros pasiūlymų. Dabar te galėčiau pasakyti tik tiek, kad svarbiausias klausimas yra, kad mes, parlamentas, turime pritarti komisijos pasirengimui e, parengti naują dokumentą, tai yra tarp institucinis susitarimas, tarp parlamento ir tarybos komisijos esu įsitikinęs, kad galėsime kartu dirbti su komisija ir su taryba ir judėti šiuo keliu. Svarbu pabrėžti, kad ne, koky, ne kiekybė yra svarbiausia, ne teisinių pasiūlymų kiek svarbus, bet svarbi yra teisinių projektų kokybė. Juk yra 28 valstybės narės ir jos visos turi pritarti reglamentui arba direktyvai. Taigi turime užtikrinti, kad nebūtų, tai nebūtų 28 skirtingų valstybių narių teisės aktų rinkinys, juk mums reikia sumažinti biurokratiją. Manau, kad reikėtų pritarti komisijai, kad ji ketina sumažinti teisės aktų skaičių, atsižvelgti į MVI, kadangi jos yra mūsų ekonomikos stuburas, reikėtų sumažinti joms tenkančią administracinę naštą ir galiausiai kolegos. Yra dar vienas svarbus dalykas, kuris atitinka mūsų visų interesus. Turime užtikrinti, kad administracinė našta nepribotų darbuotojų teisių. Turime užtikrinti, kad darbuotojų teisės visais atvejais būtų ginamos. Džiugiuosi, kad komisija nekarta aiškiai savo komunikate paminėjo darbuotojų, su darbuotojai susijusius klausimus. Dar norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką dėl teisės aktų atsiemimo ar teisėkuros pasiūlymų atsiemimo. Tai irgi liečia parlamento teises, naujos sudėties komisija pabrėžė, kad remdamasi testinumo principu iš, išsiaiškins, išbandys visus teisės aktus, kurie yra rengiami, išnagrinės juos. Ir kaip jūs žinote, jau pateikta daug pasiūlymų atsijimti teisės aktus, bet reikėtų pasakyti, kad parlamentas nepritarė tam, nes mes kaip parlamentas norėtume, kad tam tikri teisėkūros pasiūlymai nebūtų atsiimti. Ir štai šią temą kyla tarp institucinis konfliktas. Dar viena problema yra, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį savo pranešime. Komisija siūlo atsimti teisėkūros pasiūlymus ir komentuoja tai. E, Pateikė tokią pastabą, kad dėl jų gali būti neįmanoma susitarti taryboje, bet mes, kaip teisės aktų leidėjai, žinome šią problemą, ji yra įveikiama, juk svarbiausias dalykas yra teisės aktų vertė ir svarbu, kad nebūtų sumenginama parlamento kaip teisės akto, vieno iš bendro teisės akto leidėjų e, situacija. Mes visada turime tai galvoje, kai derimės su komisija ir su taryba. Ir dar tekste vokiečių kalba 21 ir 28 punkte yra klaidų ir parlamento tarnybos mane patikino, kad iki rydienos tos klaidos bus ištaisytos. Taigi, kolegos, dabar norėčiau išklausyti jūsų pastabas dėl savo pranešimo projekto ir nekantraudama laukiu mūsų bendradarbiavimo. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 30 diena. Tai reiškia, kad praėjus savaitį, po to, kai komisija pateiks savo paketą dėl geresnės, geresnės teisėkūros. Tuomet gal visi žinosime, kaip dar galėtume papildyti tekstą. Ačiū. Ačiū, ponė Hautala. Ačiū, pirmininkė. Mūsų frakcija iš esmės yra patenkinta ponios Kaufman parengtų pranešimo projektu ir e, teisingai pastebėta, reikėtų kreipti dėmesį kokybei, ne kiekybei. Ir iš tikrųjų ES e, teisės aktas pakeičia 28 nacionalinius teisės aktus ir reikia turėti tai galvoje. Pritarėme e, principui dėl to, kad nereik, nereikalingas politinis testinumas ir tokiu pagrindu komisija atsijima pasiūlymus, e, reikalingas pasitikėjimas tarp visų institucijų ir mes tikrai turėtume primiktinai e, reikalauti komisijos prieš priimant tokius sprendimus pasitarti su atitinkamais parlamento komitetais. Taip pat esame įsitikinę, kad poveikio vertinimas nepakeičia politinio vertinimo. Juk e, priimami politiniai sprendimai, politinių pagrindų priimami sprendimai. Pritarėme poniai, ponios Kaufman minčiai, kad labai svarbus dialogas tarp teisės aktų kūrėjų, piliečių ir socialinių partnerių. Taigi tikrai nekantraudama laukiu bendradarbiavimo su ponė Kaufman, o norėčiau priminti, kad rytoj vyks klausimai e, tokiu klausimu, kuris mano nuomonė yra visiškai nenaudingas, tai yra vasaros laikas. Ačiū. Dėkuoju. Pone Gutelant. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Kofman. Už jos atliktą darbą, už pranešimą. Manau, kad mes tikrai judame tinkame linkme. Manau, kad ta problema yra būtent tokia, kaip ją iškėlė pranešėja. Tai yra situacija susiklošysi su komisija, kai komisija teigia, kad tam tikri teisės aktai turėtų būti atsimti, nes bus per sunku juos visus apsvarstyti pagal teisinį procesą, arba bus, lengvengia, bus lengviau, jeigu nebus per nelik daug teisės aktų. Nežinau, ar kuris nors iš tų argumentų yra tinkamas Europos Sąjungai. Pirmasis argumentas tikrai keltų problemų Nes jeigu mes norime spręsti ateityje iškilsiančias problemas, mes turime mm, renkti atitinkamas diskusijas ir čia Europos parlamente, o kitas išgirtas, išgirstas argumentas, kad tam tikrus teisės aktus reikėtų atsimti, nes būtų geriau turėti mažiau teisės aktų, tai palengvintų, pavyzdžiui, verslo įmonių uh, veiklą. Envi komitetas, Jūri komitetas, mes man, matome, kad, kad labai yra puolami tie teisės aktai, kurie išryškina ekologinius aspektus. Ir daugeliu įmonių tikrai situacija, daugeliu įmonių situacija pagerės, jeigu mes sutarsime dėl bendrų standartų Europos Sąjungoje. Tai yra reikalinga ES pažangai. Mes juk nenorime e, vien lengvinti kažkam gyvenimą, tai svarbu užtikrinti pažangai. Ačiū toliau, ponia Nibler. Ačiū kolegos, ačiū pirmininkė. Noriu pradėti nuo padėkos pranešėjai už pranešimo projektą. Turiu pasakyti, jog pranešime atsižvelgta į labai daugelį dalykų, daug komentarų pasakė kiti komiteto nariai, galiu jiems pritarti. Manau, kad jūs pateikėte labai gerą e, situacijos e, įvertinimą, kai kalbam apie reglamentavimo kokybę ir rezultatų programą, refit. Jūsų požiūris yra tikrai labai geras. Yra, žinoma, nemažai atskirų uh, klausimų, kuriais aš galiu pritarti. Mums reikia labiau vertinti kokybę, o ne kiekybę, kai kalbam apie teisėjų kuros aktus. Pritarčiau ir kitai idėjai, apie kurias jau kalbėjus keletą metų mums reikia poveikio verkinimo Ir aš raginu specialius komitetus geriau naudotis poveikio vertinimo priemonę. Taip pat pritariu jūsų formuluotėjai dėl mūsų komiteto darbo. Manau, kad mažų ir vidutinių įmonių testas yra labai svarbus dalykas, tai, ką jūs kalb, kalbate apie valstybės narės, taip pat yra labai svarbu. Negalime už, rūpintis tik tai kažkokius e, kažkokiu paviršiniu problemų sprendimu reikia visiškai tiksliai ir išsamei įgyvendinti teisės aktus. Dar vieną klausimą norėčiau iškelti, nes būtų nuobodu, jeigu vien pritarčiau viskam, ką jūs išdėstėte pranešime. Jūs sakote, turiu pasakyti, kad kad e, komisijos e, dokumente refit pristatyta kaip labai plataus užmojų dalykas. Komisija labai aiškiai išsakė, kad nori kažkaip kitaip judėti prieki, sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus, nesutelkti viso dėmesio vien e, reglamentams, žvelgti plačiau. Tai požiūris tinkamas, nenoriu kritiku, kritikuoti, jo reikėtų jam pritarti, tačiau komisija Nu, nekalba apie konkrečius dalykus. Pranešėjai minė ir, apie, minė ir socialinius partnerius, dėl to galbūt kritiškiau aš galėčiau pasisakyti, bet nepaisant šių kritinių pastabų, noriu pasakyti, kad bendras požiūris yra labai tinkamai išdėstas pranešime ką lygmo kelti klausimų, kokias konkrečias priemonės reikėtų naudoti geresniam reglamentavimui. Nemažai preliminaraus darbo jau yra nuveikta. Jūsų pristatyta idėja in and out yra labai gera, taip pat e, nuostatų galiojimo pabaigos, e, direktyvų galiojimo pabaigos nuostatos taip pat yra labai svarbios būtina nuolatos peržiūrinėti direktyvas, e, išnagrinėti jas tarsi po padėdamoji e, stiklu. Kitas klausimas tai yra testinumo idėja, reikia ją aptarti ir su kitais komitetais. Kolegos iš Bundestago turi geros patirties, manau, kad vertėtų padiskutuoti. 60 procentų naujų kolegų parlamente. Kodėl jūs laikotės tik to, kas buvo nuspręsta pirmo svarstymo metu ankstesnių parlamento kolegų? Manau, kad mes turime teikti naujus pasiūlymus, bet turime kelti tinkamus klausimus, turime nuolatos kontroliuoti savo darbą ir man labai malonu, kad visiems šiam klausimams skirta pakankamai dėmesio pranešime. Ačiū, ponė Regna. Ačiū, pirmininkė. Du aspektus norėčiau pridurti. Vienas aspektas. 26 balandžio, kai matysime jau visą paketą, tai jau galėsime aiškiau įsivaizduoti. Mm. Toliau dėl paviršinių priemonių taikymo. Reikėtų tai irgi pabrėžti. Manau, kad reikia pasidžiaugti, ponia Kaufman taip aiškiai pasisakė šioje srityje, taip pat ir kitose srityse dėl aplinkos saugos, dėl socialinių teisės aktų, mes kalbame apie minimalius standartus. Minimalus standartai nereiškia, kad yra tik taip ar viršutinės priemonės taikomos. Bereikalo tai vertinama neigiamai, jeigu valstybės narės nori pagerti standartus, tai yra sveikintinas dalykas, o minimalų standartai reiškia tik tai tas būtiniausias priemonės valstybės narės gali žengti toliau. Manau, labai svarbu išsiaiškinti, ką reiškia įgyvendinimas vienos ar kitos direktyvos. Jeigu norima patobulinti, pagerinti direktyvą, tai yra sveikintas dalykas, ypač jeigu kalbame apie socialinius ar aplinkosauginius standartus. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Tai yra tam tikri atvejai, kai komisija, komisijos teisė į iniciatyvą yra užmirštama. Kalbame sektorinę apsaugą apie socialinius partnerius ir čia pagrindinė yra mintis, kad sutartie dėl ES veikimo tie, kurie geriausiai išmano sektorinę veiklą, tai yra socialiniai partneriai, jie visų pirma turi susitarti tarpusavyje. Tai yra europinio lygio kolektyvinės dėrybos. Tai yra visapimantis socialinis dialogas. Ir tokiu būdu mes reaguojame į tikrą situaciją. Bet tai, kas faktiškai vyksta dabar, yra kažkas visiškai kito. Socialinių partnerių galimybės priimti sprendimus yra vis labiau ribojamos. Ar mums dėl to reikia naujos sutarties, tai gana nerealistiška. Reikėtų labai tiečiai stebėti, ką dirba komisija. Turime atsižvelgti į tai, kad komisija mažina socialinių partnerių galimybės priimti sprendimus ir tai daro sistematiškai komisija, riboja socialinius partnerius. Kam tai gali pasitarnauti? Galbūt reikėtų daugiau konsultacijų internetu, kur galėtumėm atsižvelgti akademinės bendruomenės darbų rezultatus. Taip pat turime atsižvelgti į socialinių partnerių nuomonę įvairiose platformose. Yra. Jau dabar yra galimybių, kurios leidžia daryti įtaką socialiniams partneriams tiems sprendimams, kurie yra priimti ES lygių, bet dabar negalime leisti, kad socialinių partnerių galimybės būtų ribojamos. Manau, kad tikrai yra galimybė geriau reglamentuoti, vis labiau įtraukiant mūsų socialinius partnerius. Ačiū toliau, ponia Hanibol. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau trumpai grįžti atgal. Jau buvo apie tai kalbėta paskutinė dalis šio pranešimo, kad komisija atsima teisės saugos pasiūlymus. Man tai tikrai kelia nerima. Ir pirmą kartą aš matau, kad tai vyksta tokiu mastu. Jeigu komisija bandys įvesti politinio netesinumo principą, tai labai svarbu, kaip parlamentas veiks. Nes dauguma tų dalykų, kuriuos atsima komisija, tai buvo, tam buvo pritarta par, parlamente. Pavyzdžiui, jeigu kažkas išeina motinės atostogų komisija tai kelia nerimą. Mes turime dėl to kažką nuspręsti, reikia tinkamai apie tai padiskutuoti. Mes esame teisės aktų leidėjai ir parlamento nuomonė turėtų būti svarbi, reikia, ją, reikia kad būtų ją atsižvelgiama. Ir jeigu abi šalis sutarta, susitarė, kad ankstesnės sudėties parlamentai tarsi perleidžia savo nuveiktą darbo kitos, naujos sudėties uh, parlamentams, bet komisija neturi elgtis šališkai. Ta pranešimo dalis turėtų būti ypatingai akcentuojama. Parlamentas jau pritarė ir priemė tam tikrus teisės aktus Ir vien dėl to, kad nesusitarė parlamentas, tai nėra pakankama priežastis, kad komisija atsijimtų savo teisinius pasiūlymus. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai, aš norėčiau pakomentuoti, kad pagal dabartinę sutarčių formuluotę komisija turi teisę atsimti bet kokį pasiūlymą. Tokia yra teisinė situacija. Galbūt jinai nėra labai palanki, bet taip yra. Ponas Sudly, komisija. Ačiū pirmininkė. Apsiribosiu keturiomis ar penkiomis trumpomis pastabomis. Pirmiausia, dėl darbo tvarkės e, terminų 25 balandžio turėtų būti, o ne 22, o ne 28. Aš galėčiau dėl darbo atvarkės tik pasakyti, jo ketinimas yra išlaikyti tą patį visuomenės interesų, viešų interesų apsaugos lygį. Tikrai neketėme mažinti standartų. Toliau, dėl tolesnės mūsų veiklos aš negaliu reglamentuoti geresnio reglamentavimo paketo. Mes matome vieną elementą, kuris bus svarstomas tarp parlamento ir komisijos. Tai yra dėl galimų e, e, studijų, tyrimų, gyventinimo ataskaitos. E, tas darbas turėtų būti vykdomas bendrai ir komisijos ir parlamento. Ir turi būti išlaikomas visuomenės interesas, viešasis interesas. Turime koordinuoti savo veiklą. Toliau dėl, toliau dėl nacionalinių parlamentų įtraukimo įvertinimo darbą. Mes pritarėme tai nuotaikai išsakytai pranešimo projekte, tikrai randame daug bendrų elementų, kurie šiame, yra šiame pranešime ir mūsų komisijos vykdomoje politikoje. Nacionaliniai parlamentai tikrai kartais taiko skirtingas sistemas ir kartais parlamentai nedalyvauja vertinimo veikloje, kartais tai daro nacionalinė administracija. Taip pat mes labai pritarame tam, kad reikėtų kiek galima artimiau, glaudžiau dirbti su valstybės nariais dėl ES e, teisės aktų gyvendinimo, siekiant sumažinti reglamentavimo naštą. Tai dažnai labai skiriasi priklausai nuo to, kaip valstybės narės, atskiros valstybės narės įgyvendina es teisę. Tai labai svarbu, svarbu identifikuoti es teisės aktų poveikį valstybėms narėms, kai jos skirtingai įgyvendina aktus. Buvo pateiktas komentaras dėl teisės akto atsiemimo. Norėčiau dvi pastabas pateikti. Pirma, tokia egzistuoja praktika pagal mūsų įsipareigojimus parlamentui, tai yra paskelbti kai yra atsimami teisės aktai ir pateikti paaiškinimus, kodėl taip daroma, o tuomet palaukti atsakymo iš Europos parlamento ir tarybos. Šiuo atveju bendrųjų reikalų taryba pasakė, jog plačiai pritarė komisijos požiūriui ir neketina komentuoti atskirų teisės akto sėmimo atvejų. Mes matome, kad Europos parlamentas negali patvirtinti rezoliucijos. Bet mes negalime čia užbėgti už akių, kol nesulaukiame parlamento pozicijos. Ir galiausiai dėl socialinių partnerių. Komisija pradėjo darbą kaip sutarta pagal prioritetus Junkerio komisijoje ir dialogas su socialiniais partneriais yra labai svarbus. Mes turime užtikrinti uh, visas e, galimybės, kad socialiniai partneriai dalyvauti procese. Tai tiek ačiū. Gal jau noriu perduoti? Ar gerai? Dėkoju, tai buvo paskutinis mūsų kalbėtojas pagal sąrašą. Pone Kaufman, dėkui, pirmininkė. Trumpai noriu padėkoti visiems kalbėjusiem kolegom Dėkoju už pasiūlymus. Kalbant apie testinumą, ponė Nibler apie juos kalbėjo. Mes parlamente turime apsispręsti, ko norime. dėl šio klausimo balsuosime plenarinėje sesijoje ir komentuodami apie komisijos, komentuodami komisijos darbo programą nenorime, kad tai, kas yra 30-ame punkte, būtų atsimta. Aišku, komisija turi teisę atsimti teisėkuros pasiūlymą, net jei jau jį yra svarstęs parlamentas. Bet komisija turi atsižvelgti į parlamento nuomonę. Ir šis politinis refleksijų procesas apima abidvi institucijas - komisiją ir parlamentą. Noriu pasakyti, kad į parlamento poziciją reiktų atsižvelgti. Mes jau dėl šių klausimų plenarinėje sesijoje esame balsavę ir toliau kyla klausimas kaip toliau turėtume elgtis. Komisijos atstovas sakė, kad dokumentų paketas bus pateiktas ne 22 balandžio 28. Tai dabar kyla klausimas tada, kokia turėtų būti pakeitimų pateikimo data, nes jeigu 28 bus pateiktas komisijos pasiūlymas, turėsime tik dvi dienas pakeitimams tai turėtume e, duoti bent jau savaitę laiko po to, kai komisija pateik savo pasiūlymą pakeitimams. Dėkui, dėkui. Maničiau, kad turėtume jau baigti diskusijas pagal šį darbo atvarkės punktą ir ponas Kavada, mūsų komiteto vicepirmininkas, toliau uh, E, vadovaus diskusijom mm, pagal kitą darbo tvarkės punktą, nes aš čia asmeniškai dalyvauju. Dėkui, dėkui. Taigi suteiksiu žodį ponui Svobodai. Devintasis darbo tvarkės punktas. Dėkoju pirmininkė. Aš pereisiu į čekų kalbą. norėčiau pristatyti jums pranešimo projektą intelektinės nusavybės teisių gynimo veiksmų planas. Tame e, veiksmų plane yra dešimt punktų, kuriais siekiama užtikrinti geresnę intelektinės nusavybės teisių apsaugą. Turime iš tiesų pasveikinti Europos komisijos pasiūlymą, kuriame reaguojama į besikeičiančią situaciją intelektinės nusavybės teisų srityje. Aišku, kad nenorime kaip nors bausti ar kriminalizuoti asmenų, bet turime turėti galvoje, kad yra asmenų, kurie neteisėta veikla naudodamėsi turtėja. Ir turime kuo, gerei, kuo geriau suprasti, e, kokioje terpėje dabar turime siekti intelektinės nusavybės teisių gynimo. Komisija m, mm, sako, kad reikia plačiau geriau informuoti visuomenę, e, kad informavimas turi vykti kryptingiau, Ir, aišku, turime išklausyti ir visuomenės nuomonių. Intelektinė nuosavybė ženkliai prisideda prie ekonomikos augimo, prie naujų darbo vietų kūrimo. Ir čia mums reikia rodyti, e, teikti tinkamą paramą smulkiam ir vidutiniam verslui ir numatyti konkrečias paramos formas. Kalbant apie internetinę erdvę, tai čia yra įvairiausi intelektinės nusavybės teisių pažeidimai jūs visi gavote šį pranešimo projektą. ir e, kolegom, šešėliniam pranešėjim noriu mm, pasakyti, kad esu pasirengęs išklausyti jūsų komentarų ir pastabų. Dėkoju. Pone Legrip, mm, labai norėčiau paprašyti kalbėti trumpai, nes mūsų darbo tvarkėje dar lieka e, keletas e, punktų. Dėkui, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pirmininkui Svobodai. Iš tiesų mes turime turėti aiškę intelektinės nusavybės teisų apsaugos politiką Europos Sąjungoje. Ir suprantame, kad šių teisų užtikrinimas yra labai svarbus ekonomikos augimui. Turime mm, rasti deramą sprendimą. Aš pritarčiau pranešėjo išvardytiems prioritetams, įtraukiant visus grandinės veikiančius asmenis, kovoti su padirbinėjimu, piratavimu, Jūs taip pat kalbate apie deramo patikrinimo būtinumą, kovojant su padirbtomis prekiamis. Taip pat minėjote, kad turime kuo geriau informuoti piliečius apie mm, galimus autorinių teisų pažeidimus. Ir jūs taip pat pabrėžėte smulkų ir vidutinį verslą, kuris labiausia nukenčia nuo E, tokios neteisėtos veiklos. Baigdama norėčiau e, vieną bejonę išsakyti, kuri galbūt nėra tokia jau ypatingos svarbos, bet aštuntoje ir devintoje dalyje jūs kalbate apie tai, kad nėra pakankamai informacijos, nes e, piliečiai dažnai įsigyja neteisėtus, suklastotus gaminius patys to nežinodami. Turėtume čia šiek tiek formuluotės e, pakoreguoti, nes daugelis valstybių narių ir daugelis sektorių stengiasi, kad kai vyksta, kai vyksta viešieji pirkimai, būtų užtikrinama, kad tik tai e, tikros, nepadirbtos e, prekės ir paslaugos, prekės būtų įsigijamos. Dėkui, toliau ponas Koster, dėkui gerbiamas pirmininkė, dėkui ponui Svobodui už pranešimo projektą. manau, kad veiksmų plane turime siekti užtikrinti pusiausvirą tarp turėtojų teisų užtikrinimo ir klientų apsaugos. Ir čia turime atsižvelgti į privačių vartotojų interesus ir užtikrinti jų teisės. Toliau e, principas e, sekime pinigus. Follow the money. Ar šio principo veikimo nepaversime tam tikrų kontrolės mechanizmų, kuris pakenks vartotojams. Kai kalbame apie baudžiamasias procedūras, ponė Svoboda, jūs jas minite savo pranešime, neturime kriminalizuoti vartotojų, kurie galbūt nežino visų savo teisių. Tam turėtume skirti pranešime daugiau dėmesio. Autoriaus teisės taip pat turėtų būti užtikrintos, ypač šiais laikais, ekonominės krizės laikais, kai apkarpomos, apkarpomi kultūrinių programų biudžetai, taigi kuriejų ir autorių teisės kurie dirba kultūrinėje sferoje, turėtų būti užtikrintos. Taip pat noriu pasakyti, kad mums reikia patikimų duomenų, e, kokią mm, finansinę ir socialinę įtaką daro autoriaus teisų komerciniai pažeidimai. Čia mums reiktų išsamesnių tyrimų apie e, teisų pažeidimų e, finansinį ir socialinį aspektą. Pone Delivo, dėkui pirmininkė, laiko visai nedaug, kalbėsiu trumpai. Noriu e, padėkoti mūsų pirmininkui ir pranešėjui ir išsakyti e, tokį neigiamą komentarą. Yra asmenų, kurie galbūt ne visuomet laikosi autoriaus teisių reikalavimų, bet neturėtume jų taip griežtai kriminalizuoti. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Aš manau, kad parlamentas Aš manau, kad parlamentas turi mm, pareikšti, kad mes jokių būdų nesitaikstysime su autoriaus teisų pažeidimais, ponas Andersonas. Dėkui pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją. Aš tokio pranešimo pats nebūčiau parašęs, bet manau, kad jis tikrai atspindi deramas pastangas e, siekti subalansuoto pranešimo. Mes norime dar labiau, norėdami dar labiau jį patobulinti, pateiksime pakeitimus. Man per sunku angliškai kalbėti. Tai mm, tik pasakysiu, kad m, mm, tikiuosi, kad pranešėjas pritars mano pakeitimui. Atsiprašau, kad toks stresuotas. Dėkui, sako pirmininkas ponia Andersenai. Kalbėjot mm, trumpai ir su jumoru. Seniai girdėjom tokią nuomonę. Taigi, ar komisija dar turėtų ką pasakyti trumpai, trumpai ponia pirmininkė? Gal vieną dalyką dėl patikslinimo, dėl lėšų. Tikslas nėra toks e, įdėkti tokius mechanizmus, kurie darytų įtaką asmenims. Svarbiausia yra tinkamas savęs tikrinimas, kad visos agentūros ir tarpininkai sudarytų sąlygas E, tiems produktams ir paslaugoms, kurie priklauso nuo IP, nuo intelektinės nusavybės. Ir svarbu tai, kad pažeidimai, pažeidimų atvejai nepatektų į grandinę. Taigi mes visai nesiekiame priboti galutinio vartotojo. Mūsų tikslas yra toks. Taigi tik tokį patikslinimą norėjau pasakyti, o pritarėme visam pranešimui. Ačiū pranešėjau, prašau. Dėkuoju visų pirma. Tik gavau gerą pamoką, kaip būtų galima paskubinti diskusijų procesą. Dėkuoju iš tą pamoką. O dėl pasisakymų Aš pritariu ir laukiu nekantriai pakeitimų. Dėl to, kad būtų baudžiamosios priemonės taikomos tiem, kuriu, kurie nesilaiko ir pažydinėja autorių teisės, kad būtų baudžiamosios teisės principai taikomi. Žinoma, mums reikia ir mm, tam tikros sažiningumo lygio viso to laikantis tai yra neišvengiama. Toliau, ką pasakė ponia Delevo, aš manau, kad tikrai mano pranešime niekur nėra sakoma, kad galima, kad yra teisėta pažeisti autorių teisės. Jokių būdų taip nėra, jeigu tai tiek. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat ne, ne, nepažeidėme jokių nuostatų ir aš su dideliu malonumu perdodu jums atgal pirmininkavimą posėdžiui. Um, uh, Pone Kosterį, gal galėtume labai greitai aptarti dešimtą darbo tvarkės klausimą. Taip. Po paskutinio mūsų posėdžio Buvo teikta, kad komisija atsijims komisijos pasiūlymą dėl Europos fondo, tai yra refit programos sudėtinė dalis, nes dėl Europos fondo statuto reikalingas vienbalsiškumas, o taryboje to pasiekti neįmanoma. Dabar labai detaliai to klausimo neaptarinėsiu. Tiesiog manau, kad būtų nerealu tikėtis, kad dabar būtų imtasi naujos iniciatyvos. E, dėl Europos fondo statuto jis e, yra reikalingas. Ir nemanau, kad galime tikėtis, jog ponas Timermanas uh, pakeis savo sprendimą ir įtrauks Europos fondo statuto klausimą į darbo atvarkę. E, teigiama, kad taryboje nebūtų galima pasiekti vienbalsiškumo dėl Europos fondo statuto. Taigi komisija neketina šio klausimo vėl įtraukti į savo darbo atvarkę. Ačiū. Na, manau, kad nekomentuosime šio klausimo, nes jis laikomas baigtų, aptarto. Ir jeigu visi tam pritartumėte ir nematau prašančių žodžio, tai dar labai trumpai aptarkime du klausimus uždura, uždarame posėdėje. Norėčiau paprašyti visų kitų, kurie nedalyvaus uždarame posėdėje, kuo skubiau išeiti iš salės. O kitų dalyvauti.